So, good afternoon. Um, I'm very happy to see you here. Labą dieną. Man labai malonu jūs visus matyti, visas kolegas ir kviestus svečius ir visus kitus dalyvaujančius šiame dviejų dienų susitikime. Pirmiausia, norėčiau Jums pristatyti susitikimo darbo tvarkę ir šio susitikimo laiko grafiką. Taigi vieną valandą mes skirsime Turkijos klausimui nuo pusės keturių iki pusės penkių, po to valandą skirsime klausimui e, dėl Sirijos ir Libano kalėjimų ir galiausiai paskutinė valanda nuo pusės šešių iki pusės septynių bus skirta Kazakstano klausimo aptarimui. Aš norėčiau padaryti porą pranešimus klausimais, pirmiausia, dėl Sirijos ir Libano. Jūs turbūt prisimenate, kad mes norėjome surenkti bendrus klausimus dėl padėties Sirijoje, Libane, Izraelyje ir Palestinos teritorijose. Deja, buvo sunku surenkti tokį klausimą, sunku buvo pakviesti atstovus iš Izraelio ir Palestinos teritorijų. Ir turbūt kai tik galėsime, bus surinktas kitas klausimas, būtent padėčiai Izraelyje ir Palestinos teritorijoje aptarti. Dėl Kazahstano. Turiu pasakyti, kad Kazahstano ambasada prašė mūsų atidėti šį klausimą dėl to, kad šiandien ir rytoj Kazahstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas lankosi ES institucijose ir rytoj lankysis Europos parlamente. Taigi mes tai buvome suplanavę surenkti klausimą dėl situacijos Kazahstane. Aš galiu Jūs patikinti, kad tai yra grinas atsitiktinumas, kad tai sutapo. Mes neplanavome, kad ponas Nazarbaevas dalyvaus mūsų klausime. Taigi turiu padaryti sprendimą. Mūsų darbo tvarkė tikrai yra perpildyta. Todėl mes turime padaryti pakeitimų ir nusiųsti signalą Kazahstanui, kad dabartinė SBO pirmininkė laikysis žmogaus teisų standartų. Parlamento pirmininko biuras taip pat pateikė prašymą, nes ponas Buzekas rytoj antradienį susitinka su ponu Nazarbaevu. Taigi jis taip pat prašė perkelti Kazakstano klausimo svarstymą iš rytojaus į šiandien. Ir aš manau, kad tai yra geras sprendimas ir tikiuosi, kad Kazakstano ambasada su mumis bendradarbiaus. Dabar dėl rytojaus darbo atvarkės. Po įprastinių po įprastinės klausimų komisijai valandos svarstysime ponios Andrikinės paruoštą pranešimą dėl žmogaus teisų padėties. Vėliau valandą skirsime Turkmenistanui nuo pusės 11 iki pusės 12 ir galiausiai valandą skirsime išplėstiniam biurui nuo 11.30 iki 12.30. Taigi tokia yra mūsų darbo tvarkė. Noriu paklausti, ar galime jai pritarti. Atrodo, kad taip. Dar keletas pirmininkės pranešimų. Pirmiausia, Sakarovo premija. Ponas Giermo Farinės šiais metais buvo išrinktas Sakarovo premijai gauti. Tokį sprendimą prieėmė pirmininkų suiga praėjusį ketvirtadienį. Premijos suteikimo ceremonija vyks gruodžio 15 dieną ir žmogaus teisų padalinys ir komunikacijų generalinis direktoratas prisidės prie ceremonijos rengimo. Aš taip pat tikiuosi, kad bus pakviestas Orlov į ceremoniją. Jūs turbūt prisimenate, kad ponas Orlov yra sulaukęs baudžiamųjų kaltinimų Rusijoje ir jam nebuvo leista palikti šalies. Taip pat turime nepamiršti to, kad anksčiau, kai tik premija būdavo skiriama Kubos atstovams, kaip pavyzdžiui, moteriams baltais drabužiais, visuomet laureatams buvo sunku atvykti į ceremoniją. Taigi, mes pamatysime, ar ponas Farinės galės atvykti gruodžio mėnesį, pasimti premiją, ar bus jam leista kalbėti. Pirmininkas taip pat pakvietė Ladies in White atstovės atvykti į parlamentą atsiimti Sakarovo premijos, kadangi 2005 metais joms nebuvo leista to padaryti. Kai tik turėsime daugiau informacijos šiuo klausimu, pasidalinsime ją su pakomitečio kolegomis. Paskutinės naujienos apie poną Farinės, jis yra labai nusilpęs ir jis ketina paskelbti naują bado streiką, jeigu jam bus uždrausta galimybė keliauti. Dar vienas dalykas dėl Sakarovo premijos. Pirmininkas buvo paprašytas vengti tam tikrų konfliktų pirmininkų suėgoje skiriant premijas. Aš manau, kad mes visi turėtume pagalvoti, ką tai galėtų reikšti. Kalbėjau su keletų kolegų iš skirtingų politinių frakcijų. Ir galiu pasakyti, kad galbūt e, galtinis sprendimas dėl Sakarovo premijos skirimo turėtų būti priimtas balsuojant visiems parlamentarams e, slaptų balsavimo. Ir galbūt turėtų būti ne vienas e, toks balsavimo etapas. Tokiu būdu būtų įtraukti visi kolegos į tokį procesą, bet e, Tai yra tik mano pasiūlymas ir, žinoma, jis reikalauja tolesnių diskusijų, taip būtų galima užtikrinti demokratiškus ir teisingus sprendimus. Praėjusią savaitę vyko plenarinė sesija, buvo priimta keletas svarbių rezoliucijų. Aš paminėsiu tas rezoliucijas, kurios yra svarbios mums dėl Ukrainos, Moldavijos, Zimbabvės ir Rusijos. EIDHR dėl naujų reglamento susijusios su demokratizavimu ir žmogaus teisėmis. Darbas dėl šio klausimo vyksta ir toliau. Parlamentas praėjusią savaitę iš principo sutarė dėl savo pozicijos, kuri iš esmės reiškia, kad parlamentas nepritarė tarybos pozicijai. Taryba nenori priimti deleguotųjų aktų iš principo. Mes, kaip parlamentas, esame tikrai vieningi ir ketiname reikalauti, kad deleguotieji aktai būtų įtraukti. Čia kalbu apie 290-ąjį sutarties dėl ES veikimo sutartį. Ir parlamento prerogatyvos šia prasme turi būti paisomos. Pone Lochbierer kartu su pone Gal dirba dėl EIDHR pranešimo ir mes tikimės, kad dėrybos su taryba bus baigtos sėkmingos, yra sukurta koordinavimo grupė šiam klausimui aptarti ir matysime, kaip jiems sekasi dirbti ir proteguoti parlamento pagrystą poziciją. Keletas žodžių apie Europos išorės veiksmų tarybą ir jos steigimą. Praėjusią savaitę parlamentas galiausiai pritarė EIVT teisės aktams, dabar laukiame kitų žingsnių ir norėčiau pasakyti, kad ponia Ašton mane patikino, kad dar neprimtas sprendimas susijęs su žmogaus teisų klausimais. Tai reiškia, kad mes ir toliau turime priminti poniai Ashton apie savo reikalavimus, kad žmogaus teisų aspektai būtų integruoti į EIVT ir kad būtų įsteigtas žmogaus teisų departamentas ar padalinys atsakingas už žmogaus teisų klausimus. Turbūt žinote, kad trečiadienį 3 val. prasidės užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame dalyvaus vyriausiai įgaliotinė, jame bus aptarti svarbus politiniai klausimai. Žinoma, tai turbūt struktūriniai, organizaciniai klausimai nebus detaliai aptarti, tačiau aš ketinu parengti raštą atsižvelgiant į mūsų pakomitetėje vykstančias diskusijas šią savaitę, ketvirtadienį pakomitečio vardu dalyvausiu neformaliame kohom susitikime. Tai yra dalis proceso, kurio tikslas yra peržiūrėti pagrindinių teisių strategiją. Šį klausimą mes dar aptarsime išplėstinėme biure kuris vyks rytoj ir šis sutikimas yra labai puikia galimybė pristatyti savo mintis šiuose diskusijose ir pasikeisti nuomonėmis su valstybių narių e, žmogaus teisų atašiai. Kolegos, jūs turbūt, kaip ir mane, šokiravo Wikileaks pranešimai dėl jungtinių valstybių ir Junktinės karalystės e, atsako į nusikaltimus e, Irake. Manfred Nova, Junktinių tautų specialiusius e, pranešėjas kankinimų klausimais, pareikalavo, kad Junktinės tautos atliktų tyrimą, tai yra privaloma pagal Junktinių tautų konvenciją prieš kankinimus. Ir tokios informacijos pasirodymas sumenkina JAV ir iš dalies ES pastangas proteguoti žmogaus teisės šiuose regionuose. Taigi mes stebėsime, kaip plėtojasi ši istorija, vyks transatlantinio teisėkuros atstovų susitikimas ir kai kurie iš mūsų komiteto nariai taip pat tikiuosi dalyvaus tame susitikime, kuris bus labai puikia proga pristatyti mūsų požiūrį į žmogaus teisės Junktinio Amerikos valstijų kongrese. Dar turiu keletą pastabų. Užsienio, Vietnamo užsienio reikalų ministro pavaduotojas išreiškė pageidavimą surenkti videokonferenciją su mūsų pakomitečiu ir Robert Goebbels, kuris yra ASEAN delegacijos vicepirmininkas. Jie lankėsi Bruselėje, tuo metu mes buvome Strasbūrė ir videokonferencija su Vietnamo užsienio reikalų viceministru būtų naudinga. Kodėlgi šis ponas norėjo pasikeisti nuomonėmis su mumis? Dėl to, kad ketinama svarsyti Vietnamo ir ES partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis. Taigi mes pasidalinome savo susirūpinimu dėl žmogaus teisų padėties Vietname. Aš ministro pavaduotojui pasakiau, kad mes patvirtinome rezoliuciją dėl Vietnamo padėties 2009 metais lapkričio mėnesį ir toje rezoliucijoje mes nerimaujame dėl religinių mažumų teisų nepaisimo. Taip pat paminėjau labai ilgus įkalinimo terminus tinklaraštininkams, interneto vartotojams. Taip pat e, paminėjau žmogaus teisų aktyvistų e, padėtį, katalikų bažnyčios situaciją ir kitus svarbius klausimus. Taigi mes pasikeitėme nuomonėmis, tai buvo labai naudinga ir aš tikiuosi, ministro pavaduotojas supranta, kad Europos parlamentas uh, dabar gali aiškiai pritarti arba atmesti tarptautinius susitarimus. Ir kolegos siūlyčiau apie tai pagalvoti svarstant ir kitus tarptautinius susitarimus. Net nebūtina sakyti, kad ministro pavaduotojas suprato, kad Europos parlamentas tikisi kur kas pozityvesnių signalų dėl žmogaus teisų padėties šalyje, dėl Nobelio taikos premijos. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad ES delegacija Pekine galėjo perduoti komisijos pirmininko Barozo sveikinimus Liuksibo žmonai. Tačiau, kai aukštas pareigūnas kartu su kitais e, diplomatais iš kitų valstybių narių atvyko į būtą. Jiems nebuvo leista susitikti, nes poniai nėra leidžiama skambinti telefonu. E, jos vyras du metus yra įkalintas ir dabar eina antrieji metai iš 11 metų įkalinimo bausmės. Turiu Jums pasakyti, kad vyriausiai įgaliotinė ponia Ashton per savo atstovę spaudai paragino spaudą reaguoti į tokius veiksmus ir aiškiai paprašyti, kad Liuksebal būtų paleistas. Ir kad Kinijos valdžios institucijos pakeistų ponios Liuksebal padėtį. Ir paskutinis pranešimas dėl Jugandos. Mane šokiravo tai, kad viename pagrindinių Jugandos e, laikraščių uh, pasirodė šimto homoseksualų nuotraukos ir adresai. O skaitytojai buvo paraginti juos rasti ir tiesiog pakarti. Aš viso pakomitečio vardu galiu pasmerkti tokį reiškinį ir paskatinti Ugandos valdžios institucijas užtikrinti šių žmonių saugumą. Taip pat kreipiausi į ponę Ashton, į tarybą, į valstybės narės, kad būtų paragintos valdžios institucijos imtis tyrimų dėl diskriminavimo remiantis lytinę orientaciją. Turbūt prisimenate, kad parlamentas priėmė rezoliuciją dėl antihomoseksualinę teisės. Ir reikia pasakyti, kad nepaisant tarptautinio spaudimo, šis teisės aktas dar nėra patvirtintas, todėl reikia stebėti, kas vyks Ugandoje. Ir reikės imtis veiksmų, jeigu padėtis nepagerės. Tai tiek būtų pirmininkės pranešimų. Dėkoju uždėmesi. O dabar norėčiau, kad perėtume prie trečiojo e, darbo atvarkės klausimo, viešojo klausimo dėl žmogaus teisų padėties Turkijoje, susijusio su 2010 m. lapkričio 9 d. komisijos rengiama pažamos ataskaita. Tai yra įprastinis, nuolatinis e, pakomitetėje vykdomas klausimas. Mes pažvelgsime į žmogaus teisų padėtį šioje šalyje ir apžvelgsime, kokių veiksmų ėmėsi Turkija, kad įvykdytų Kopenhagos kriterijų siekdama narystės Europos Sąjungoje. Stojimo dėrybos vyksta jau penkerius metus. Na, šiek tiek daugiau negu penkerius metus. Ir ES ir Turkijos žmonės siekia stebėti, kaip vystosi žmogaus teisų padėtis Turkijoje. Pagrindiniai klausimai mums yra aiškiai žinomi - teisė į žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę, teisė į religiją, etninių mažumų socialinės teisės, taip pat netinkamas elgesys su sulaikytaisiais. Taip pat noriu priminti, kad buvo priimtas labai svarbus sprendimas kankinimo byloje e, devyniems policininkams buvo paskirta bausmė už kankinimus. Ir tai yra vienas žingsnis pirmin, kovojant su nebaudžiamumu, kankinimu ir netinkamu elgesiu su sulaikytais. Ir aš tikiuosi, kad mes tokių bylų matysime daugiau. Situacija Turkijoje yra gan sudėtinga, įvairi, yra keletas bylų vykdomų prieš žurnalistus, prieš aktyvistus, e, išreiškusius savo nuomonės. Aš norėčiau paminėti žmogaus teisų gynėjo Dokan Akli iš Kolon bylą, kuris rūpiučio 10 dieną buvo areštuotas Stambulo oro uoste. Atrodo, kad jis buvo sulaikytas nuo 2010 metų rūpiučio 20 dienos, įtariant, kad dalyvavo 1989 metais vykusiame plėšime. Man atrodo, kad byla prieš šį asmenį yra e, motivuota ir susijusi su armėnų genocidu vykdytų Otomanų imperijos e, išnykimo baigoje, pabaigoje. Ir žinoma, kad mūsų pakomitetis stebės, kaip vystosi ši byla ir kiti tos bylos. Tik dabar, ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti e, šių diskusijų dalyvius. Pirmiausia, Andrew Gardner iš Amnesty International. Taip pat pas mus atvyko teisininkė, ponia Julija Ustarčiai, kuri žmogaus teisų fondo Turkijoje konsultantė. Ji dirba ties e, bylomis susijusiamis su atsisakymu e, atlikti karinę tarnybą. Taip pat e, susitikime dalyvauja Alejandra Kansgrandė iš plėtros generalinio direktorato iš Europos komisijos. Ji yra atsakinga už Kroatijos klausimą, Makedonijos, Turkijos, Islandijos klausimus. Taip pat norėčiau pasveikinti ambasadorių Selip Kuneralp Jis yra nuolatinis Turkijos atstovas Europos Sąjungai. Ambasadoriau, norėčiau padėkoti Jums už atvykimą ir taip pat turime du kolegas, kurie yra mūsų atstovai, kalbant apie Turkijos klausimą, ponia Helen Flotter. Ji yra ES Turkijos e, bendros parlamentinės, bendro parlamentinio komiteto pirmininkė ir ponia Rija Omen Ruitin, Europos parlamento pranešėja Turkijos klausimo. Tikiuosi, kad ji netrukus atvyks. Pirmiausia, mes išklausysime pranešimų, kurie gali trukti 10 minučių. Ir pirmiausia, norėčiau pakviesti poną Andrew Gardner iš Amnesty International. Prašom. Labai ačiū. Aš norėčiau tik keletą minčių išdėstyti apie tai, kaip bendrai žmogaus teisės atrodo dabar Turkijoje. Išpaminėsiu keletą problemų. Kaip minėjo pirmininkė, nepaisant to, kad buvo pakeisti įstatymai ir šiek tiek pagerėjo e, praktinė padėtis, padėtis išlieka dar labai sudėtinga ir žmogaus teisų būklė yra labai prasta Turkijoje. Tačiau tuo pat metu E, matant, kaip keičiami įstatymai, atrodo, kad yra perspektyvų, kad padėtis ateityje pagerės. Pagalvokime štai apie paskutinius pakeitimus konstitucijai, kurie buvo priimti rugsėjo mėnesį. Jie rodo, kad dabar jau galima e, įvykdyti teisinę reformą, pagerinti žmogaus teisės, tais atvejais, kai egzistuoja politinė valia. Be to, matome, kad vyksta reformos, kurios galbūt galėjo būti drąsesnės ir veiksmingesnės, gerinant žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Jeigu pagalvotume, kaip e, Turkijoje e, reiškėsi e, kankinimo ir nederamo elgesio su kaliniais reiškiniai, tai pamatytume, kad Amnesty International organizacija yra nu, užfiksavusi tokių pažeidimų policijos um, areštinėse ir kalėjimuose. Be to uh, labai dažnai e, yra negerai su žmonėmis elgiamasi už policijos poskirių ribų, pavyzdžiui, pervežant žmonės į kalėjimus ar į areštinę arba per demonstracijas. Apie tai reikia kalbėti kartu su diskusijomis apie kankinimus ir nederamą elgesį su kaliniais oficialiose įkalinimo įstaigose. Reikia pakalbėti ir apie nebaudžiamumą. E, tai yra problema, kuri reikalauja kur kas daugiau dėmesio, negu kad būdavo iki šiol. Jeigu vyriausybės nulinės tolerancijos politika kankinimo atžvilgių pasiteisins, tai bus galima pereiti prie nekaltumo klausimo. E, Šis klausimas bus sprendžiamas ir jungtinių tautų kankinimų komisijoje, nes e, ten ataskaita apie Turkiją bus svarstoma kitą mėnesį, kai bus vykdomas klausimas Turkijos klausimu. Šioje srityje matome šiek tiek palankių žingsnių. Pavyzdžiui, buvo priimtas sprendimas po to, kai Jemkinčebė mirė kalėjime 2008 metais Pirmą kartą Turkijos teismų istorijoje valstybės pareigūnai buvo nubausti už žmogaus nukankinimą iki mirties. Bet iš esmės tai yra tik išimtinis atvejis. Bendra situacija yra tokia, kad e, teismų tyrimai ir bylų nagrinėjimai nėra veiksmingi, ypač kai tai yra susiję su valstybės pareigūnais, kurie vykdo kankinimus ir nederamai elgesi su kaliniais. Jei pirmininkė leistų, norėčiau paminėti dar keletą e, atvejų, kurie mm, parodys šiuo pavyzdžiu, kokia yra padėtis bendrai. Tai nėra išimtiniai atvejai, tokie kaip pono Čebe atveju. Vienas iš tokių pavyzdžių yra jaunuolio Veček e, likimas. 2007 metais jis buvo pašautas ir po to paralyžiuotas per policijos susišaudimą. E, teismo tyrimas nedavė jokių deramų e, rezultatų, nebuvo surinkti reikalingi įrodymai, nusikaltimo vieta laiku nebuvo apžiūrėta nebuvo iškelti kaltinimai, e, kokiu reikėjo, nukentėjusis jis negavo reikalingos apsaugos ir dabar praėjus keletui metų pagaliau kažkas e, vyksta ir tas e, nukentėjusis pareigūnas jau dabar praleido e, areštinėje daugiau laiko, negu kad e, jis nusipelno ir be to, kaip jau minėjau, jis yra paralyžiuotas. Kitas atvejis iš Turkijos pietričių. Resol Ilčin. E, mirė areštinėje praėjusiais metais. Šio incidento tyrimo pabaigoje buvo padaryta išvada, kad bylos valstybės pareigūnams nereikia kelti ir buvo nekreipiamas dėmesys į tai, kad buvo e, padaryta labai rimtų galvos ir kitų kūno dalių sužalojimų. Ir dabar pradėtas tyrimas e, dėl elgesio areštinėje. Yra atvejų susijusių ir su e, bažiamosiomis bylomis prieš vaikus ir jų kaltinimų dalyvavime demonstracijose. Jeigu teisės aktai bus pakeisti, tai tie vaikai negalės būti e, patraukti baudžiamojom atsakomybėn pagal įstatymus dėl kovos su terorizmu tą poslinkį mes labai sveikiname. Ir iškelta daug kaltinimų, kad tie vaikai buvo kankinami ir su jais buvo nederamai elgiamasi, tačiau e, tie kaltinimai yra, nėra tyriami. Vadinasi, egzistuoja nebaudžiamumas kankinimo atvejais ir tų vaikų, kurie e, buvo patraukti teisman, pavyzdys yra mm, akivaizdžiai viską parodantis. Labai daug vaikų kalėjime praleido daug mėnesių ir e, jiems reikėja, būtų reikėję tokių dalykų kaip rehabilitacija išėjus iš kalėjimo, tačiau Turkijos administracija tuo visiškai nesirūpino. Dar pagalvokime apie žodžio laisvę. E, matome, kad žmonės padrasėjo, išaiškėjus problemams žmonės apie tai garsiau kalba, prisiminkime štai armėnų padėti Turkijoje ir praeities įvykius su tuo susijusius ir matome, kad vis daugiau baudžiamųjų bylų yra iškeliama prieš e, žurnalistus, rašytojus ir kitus piliečius, kurie drįsta išreikšti savo nuomonės apie tai. Tai ypač pasakytina apie kurdų problemą. Čia yra e, iškelta dar daugiau bylų negu anksčiau būdavo ir labai dažnai uh, yra taikomi kovos su terorizmu įstatymai, pagal kuriuos žmonės gali būti nubaudžiami griežtesėmis bausmėmis negu pagal kitus įstatymus. Kita vertus yra kalba apie tam tikrą demokratėjimą ir žmonės, kurie Tačiau žmonės, kurie e, bando drąsiau apie tai kalbėti, yra neretai baudžiami e, pagal kriminalinius įstatymus. Ir matome, kad iškyla daug dviejonių dėl demokratijos patikimumo apskritai, jeigu žmonės yra baudžiami už atvirą kalbėjimą. Dėl pabėgėlių ir prieglupščio siekiančių čia irgi galima padėti šiek tiek pagerinti. Šiuo metu sulaikymo mechanizmas, e, režimas, e, kuris buvo įvardintas kaip nepa, nepriimtinas, nepakeliamas, žmogaus teisų komisijos e, vis dar išlieka, tačiau yra priimta e, dabar prasvarstomas e, įstatymo projektas dėl pabėgėlių teisų. Tas įstatymas yra labai svarbus ir dėl jo pabėgėlių ir prieglūšių siekiančiųjų būklė galbūt pagerėtų. Tačiau, kaip ten bebūtų, reikia labai plačiai tarti su pilietinė visuomenė ir e, kuo greičiau tą dokumentą priimti parlamente, kad jis taptų praktiškai taikomų teisės aktu. E, tačiau mes bijome, kad su pilietinė visuomenė nebus tariamasi tiek plačiai, kiek reikėtų. E, dėl e, atsisakymo atlikti karinę tarnybą dėl sąžinės įsitikinimų. Galiu tik trumpai pasakyti, kad teisė atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų apskritai Turkijoje neegzistuoja, nepaisant to, kad ta šalis yra susaistyta prievolės uh, tokias teisės suteikti savo piliečiams pagal pilietinių ir mm, civilių teisių paktą. Be to, matome, kad labai dažnai žmonės, kurie atsisako atlikti karinę tarnybą dėl įsitikinimų, yra kankinami kalėjimuose arba su jais yra nederamai elgiamasi. Be to, žmonės, kurie bando pasinaudoti tą teisę, yra ne tik e, pavieniais atvejais e, persekiojami, bet neretai keletą kartų sulaikomi dėl to paties pažeidimo ir e, baudžiami. Tai pažeidžia Europos, teising, Europos tarybos e, konvencijos su kankinimais ir nederamą elgesį su kalniais e, trečiąjį straipsnį. Ir dabar Turkija turėtų pakeisti savo teisės aktus dėl um, karinės tarnybos atsisakymo dėl įsitikinimo. Tačiau iš tiesų kol kas nieko nėra padaryta ir šiuo metu yra tik tai diskutuojama dėl naujo karinės tarnybos įstatymo Turkijoje. Tačiau šis karinės tarnybos atsisakymo klausimas nėra įtrauktas. Dar dėl e, tų asmenų, kurie atsisako atlikti karinę tarnybą ir juos remiančiųjų, galėčiau pasakyti, kad labai dažnai ir vieni, ir kiti e, yra persekiojami pagal Baudžiamojo kodekso 318 straipsnį, kuris numato galimybę persekioti žmonės, kurie atsisako atlikti karinę tarnybą. Ir neseniai žmonės, kurie paremė uh, E, tokius atsisakančiosius tarnauti taip pat buvo patraukti baudžiamojo neatsakomybėn ir net buvo nubausti. Reikia pasakyti, kad atsisakymo atlikti karinę tarnybą dėl įsitikinimų klausimas yra labai aktualus. Vienas asmuo e, dėl to buvo sulaikytas rūpjūčio mėnesį ir nuo rūpjūčio iki šios dienos jis yra sulaikytas tik dėl to, kad atsisakė atlikti karinę tarnybą dėl e, sąžinės e, argumentų. Labai svarbu pripažinti, kad yra padaryti įstatymų pakeitimai, kurie šiek tiek pagerina žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Pažvelkime į konstituciją ir paskutinius konstitucijos pakeitimus. Pažvelkime į tai, kaip jie yra įgyvendinami ar bus įgyvendinami labai yra griežta nuostata 19 konstitucijos straipsnėje, kuriame sakoma, kad kai susikerta vidaus ir tarptautinės teisės nuostatos dėl pagrindinių žmogaus teisų, tarptautinės teisės nuostatos e, turi būti taikomos. Tai yra svarbus konstitucijos straipsnis, bet dėja jis teismuose nėra įgyvendinamas tą galima pritaikyti ir e, teisiai atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų. Dar vienas svarbus e, e klausimas yra vidiniai žmogaus teisų apsaugos mechanizmai ir jų įgyvendinimas per atitinkamas tarnybas. E, toks sprendimas priimtas, tačiau jis neįgyvendinamas. 2005 metais buvo pasirašytas neprivalomasis protokolas kovai su kankinimais, tačiau iki šiol jis dar nėra ratifikuotas. Tuo aš savo pasisakymą baigsiu. Ačiū. Dėkoju. Turėčiau atsiprašyti jūsų, kai jūs mūsų pakomitėtėje prieš tai darėt panešimą, aš tuomet jūs nutraukiau labai grubiai, sakyčiau, nes dabar dariau viską, kad taip neatsitiktų, kad nereikėtų jūsų pertraukti. Dėkoju ponui Gardneriui. Pereisime prie mūsų tolesnio kalbėtojų sąrašo. Kviečiu ponę Juliją Ustečiai. Prašom, jums žodis. Uh, thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu apie padėtį Turkijoje susijusią su, įsitikin... su atsisakymu atlikti karinę tarnybą dėl įsitikinimų. Paminėsiu tarptautinę jurisprudenciją šiame kontekste. Uh, Norėjau kalbėti trumpai, tikiuosi, kad man pavyks. Turkijos Respublikos konstitucija e, turi 24 straipsnį, kur, yra pas, kur egzistuoja apibrėžimas, kas yra atsisakymas atlikti karinę tarnybą dėl įsitikinimų ir 25 straipsnį yra numatyta, e, kad žmonės laisvai gali reikšti savo įsitikinimus. Ir Nu, šitie visi teisės aktai yra privalomojo pobūdžio. Konstitucijoje yra kalbama plačiai apie sąžinės laisvę, tuo tarpu kariniai teismai ir teismai apskritai uh, atsižvelgia į kitokį kontekstą ir jie tiesiog taisko teisę taip, kaip jiems reikia, pagal sudžias aplinkybės. Ir žmonės, kurie atsisako atlikti karinę tarnybą, uh, E, dėl įsitikinimų yra vertinami kaip kariai, kurie atsisako atlikti karinę tarnybą ir tuomet yra teisiami karinių tribunolų, ne civilinių teismų. Tie žmonės yra teisiami dėl nepaklusnumo, dėl nepaklusnimo ir tuomet jie turi prisimti už tai tenkačiams bausmę. Jie nuo trejų mėnesių iki dviejų metų gali būti įkalinti. E, tuomet jie, e, kaip jau sakiau, tas jų bandymas apginti savo e, įsitikinimus baigėsi įkalinimu. Turime pavyzdžių rodančių, kaip taip atsitinka. E, kadangi vienas asmo atsisakė atlikti karinę tarnybą, jis penkiems mėnesiams buvo įkalintas dėl nepaklusimo 2005 metų rugsėjo mėnesį tai įvyko ir 2006 vasarys buvo dar kartą teisimas dėl to paties pažeidimo. Prokurorai ir teismai laisvai jaučiasi, sakydami, kad e, tie žmonės kelbėsi nenori atlikti e, dėl įsitikinimų karinės tarnybos, bet tai pasak teismų yra daroma dėl to, kad galima būtų išsisukti nuo karinės tarnybos. Uh, Dėl tokio įsitikinimo galima sulaukti bausmės nuo 5 iki 10 metų. E, yra pasi, pasitelkiamos pačios įvairiausios aplinkybės, remiamasi pačių įvairiausių kontekstų, ieškant e, nuteisti žmonės dėl nepaklusimo. E, armijoje jiems sudaromos sąlygos kaip kalėjime žmonės, tie žmonės gali patei, patirti disciplinos nuobaudų visokiausių, jie negali e, skambinti artimiesiems, jie, jiems atimamos kitokios, nedidelės privilegijos. 2000, nuo 6 iki 7 metų Kalicavda buvo nubaustas 42 dienom e, už tai, kad ne, nepakluso raginimui nusiskusti barzdą, apsirengti karinę uniformą ir atlikti kario prievalės. E, tie žmonės patiria kankinimų riziką ir sulaukti gali ir kitokių bausmių. Labai dažnai tie žmonės žeminami, e, fiziškai taip pat jie žaidinėjami ir jiems, kaip jau sakiau, neleidžiama turėti tų menkų privilegijų, kurios leidžiamos kitiems kariams. Sakoma, kad visa tai yra reikalinga tam, kad būtų galima atkurti karinę discipliną. Tačiau teisės požiūrių tai aiškiai e, rodo, kad pažeidžiamos asmens teisės, teisė būti nekankinamam ir panašiai. O, Osman Ulke, Halisavda e, ir kitų atvejais rodo, kad e, žmonės, kurie atsisako tiesiog nutikti karinę tarnybą, gali patirti kankinimus, jie gali būti diskriminuojami. Prie persekiojimo, bausmių ir panašių dalykų tie žmonės taip pat yra persekiojami ir nuteisiami dėl to, kad neva savo pavyzdžių užkrečia kitus. Yra padaryta pareiškimų, kur matoma tų žmonių asmeniniai įsitikinimai, bet jie kaltinami tuo, kad nepaklūsta ir nori išsisukti nuo atlikimo karinę tarnybą. Tačiau žmonės, kurie įsitikinimu nenori atlikti karinės tarnybos, e, tie žmonės yra persekiojami pagal baudžiamojo įstatymų 318 straipsnį. Ir tie žmonės maksimaliai gali būti nupausti trijų e, metų e, bausmiai. Kitos ilgiau, ilgesnės bausmės neturi būti taikomos. Patys tie žmonės yra nuolatos kaltinami, laikomi nusikalteliais. Pavyzdžiui, Birgul Osbariš uh, sulaukė 21 metų pasmerkimo pagal 318, pažeidžiant tai yra 318 straipsnį. Uh, Ulgidėjaus Gurgundėm laikraštė buvo paskelbta serija straipsnių apie tai, kaip pažeidžiamos žmonių ginančių sitikinimus teisės. Mes matome, kad problemų šioje srityje tebelieka, kaip sakėme anksčiau. Daugiausia žadantis dalykas yra tas, kad Konstitucijoje nėra numatytų jokių apribojimų, kalbant apie įsitikinimus ir sąžinės laisvę. Teismai ir politinės struktūros Turkijoje remiasi ketvirtuoju Europinės žmogau, e, Europos žmogaus teisų konvencijos straipsniu. Tai reiškia, kad e, šalis pačios turi organizuoti savo karinę tarnybą. Tačiau ketvirtasis straipsnis kalba apie vergiškas sąlygas, apie e, priverstinį darbą ir taip pat kalba ir apie žmonės, kurie turi teisę ginti savo įsitikinimus šiame kontekste. Valstybės, valstybių narių yra prašoma prisitaikyti prie printų sprendimų. 18 straipsnėje Junktinių tautų konvencijos dėl politinių laisvių, kurią, kuri Turkija ratifikavo 2003 metais, yra pasakyta, kad yra leidžiama dėl įsitikinimų netlikti karinės tarnybos. E, neginčiama yra tai, kad atsisakymas tarnauti kariuomenėje dėl įsitikinimų turi būti pripažįstamas kaip esminė laisvė, kaip pripažįstam tarptautinėse sutartise ir Turkijos konstitucijoje. Tačiau svarbiausia yra štai kas. Tai reikia e, ko, diskutuoti dėl to, kiek atitinka konstitucija karinio įstatymo pirmasis straipsnis ir 45 straipsnis e, karinio baudžiamojo tribunolo kadangi šie straipsniai pažeidžia visuose kitose tarptautiniuose dokumentuose išreikštą teisę. E, mes turime sutikti, kad šis, e, kad atsakymas atlikti karinę tarnybą dėl įsitikinimų turi būti laikomas teisė. Tač, e, tačiau, kaip matome, žmonės iki šiol patiria persekiojimus, jie yra teisiami. Teisė, teisės aktų kuriejai sako, kad uh, procesas, teismo procesas gali būti numatytas, tačiau e, tik tais atvejais, jeigu žmogus yra padaręs kažkokių pakartotinių pažeidimų dėl skirtingų motyvų. Bet kuriuo atveju e, atsisakyti atlikti etinę tarniuomenę yra, e, gali būti atsisakymas dėl įsitikinimo ir tai turi būti nagrinėjimas kaip, šis klausimas turi būti nagrinėjimas kaip visuma. Tie asmenys yra persekiojami ir jų persekiojimas yra su numatytais dokumentais nesiderinantis dalykas. Neapim, nes tų asmenų siekiai neapima tokių dalykų, kaip pavyzdžiui noras dezertiruoti iš kariuomenės ar nepaklusti. Priešingai, jie kaip tik sakiusi, kad jie yra pasiryžę paklusti, jie, jie tik tai nori atsisakyti karinės tarnybos dėl sąžinės dalykų ar politinių priežasčių. Pen... Turkijos baudžiamojo tribunolo atitinkamas straipsnis irgi yra diskutuotinas. Pagal 43 straipsnį šis straipsnis yra e, susijęs su tuos menų situacija. Jeigu tas pats pažeidimas padaromas daugiau negu vieną kartą, turėtų būti baudžiama vieną kartą už tą pažeidimą ir už tą patį pažeidimą, kad ir atsisakymu atlikti e, karinę tarnybą, turėtų būti baudžiama vieną kartą. Tuo tarpu Murat Ulkė atvejs rodo ką kitą. Tas žmogus buvo e, areštuotas, jis e, tuo areštu buvo pažeistas principas nibis in idem. Osman Murat Ulkė atvejs rodo, kad Europos E, žmogaus teisų teismas nusprendė, kad negalima tam pačiam žmogui taikyti už tą patį pažeidimą kelis kartus bausmės, nes tai pažeidžia numatytą procesą, nes šis asmuo buvo areštuotas, buvo kalintas ir panašiai. Šis, šios, šių visų procedūrų esmė yra palaužti intelektualius asmenys, išgazdinti juos ir pasinaudojant jų pažeidžimumu, e, žeminimu, priversti juos atlikti karinę tarnybą. Teismas nusprendė, pirmininkė, atsiprašau, jau, ar galėtumėt baigti pasisakymą? Tie žmonės kenčia nuo pakartotinių pažeidimų, o tai pažeidžia konvencijos trečiai straipsnį. Jungtinių tautų darbo grupės, e, savališko sulaikymo darbo grupės ir, Europin, ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimu tie e, teismo sprendimai pažeidžia žmogaus teisės ir svarbiausius teisės principus - nibis in idem, nekankin, užtikrinimas nekankinimo ir sąžinės laisvės principą. Pirmą kartą 2006 metais gruodžio 5 buvo diskutuojamas sulkė atveju priimtas sprendimas Ir Europos taryba paprašė Turkijos vyriausybės atsakyti į du klausimus. Ar individualios priemonės bus taikomas uh, asmenims, kurie nori atsisakyti atlikti karinės tarnybos ir ar bendros priemonės atitinka uh, priemonės, kurios yra numatytos žmogaus teisų teismo. 2007 metais. Jūs turite daryti išvadas Paskutinis paragrafas, sako kalbėtoja. Atsiprašau, sako kalbėtoja. 2007-aisiais Turkijos vyriausybė informavo komitetą, kad buvo parengtas teisės akto projektas ir nusėstas užsienio reikalų ministerijai. Buvo paprašyta informacijos dėl e, šiuo klausimu, tačiau buvo prisidengta konfidencialumu, nenorint jos teikti. Išvada būtų tokia. Turiu dar vieną paragrafą, sako kalbėtoja, bet jau sakysiu, kokia būtų išvada. E, įstatymo projektas turi būti parengtas, priimtas, e, reikalingas įstatymas, kur būtų pripažįstama teisė e, atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų. Tai turėtų būti viena žmogaus teisių. Ačiū poniai Usterčiai už parengtą nuomonę ir atsiprašau, kad turiu jūs taip persekioti dėl to, kad e, trumpinu jūsų pasisakymą, tačiau laiko turiu sutaupyti visiems. Ponas Gardneris taip pat buvo nutrauktas, kai kalbėjo ilgai, taigi labai atsiprašau jūsų, bet turiu visiems taikyti vienodas sąlygas. E, Aleksandra Kaskrantje iš Europos komisijos plėtros direktorato taip pat yra čia. Prašom jums žodis. Really for... Pone pirmininkė, man labai malonu šiandien turėti galimybę kreiptis į svarbų pakomitetį. Aš jums pasakysiu, koks yra komisijos vaidmuo prižiūrint žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Iš šio pakomitečio ir kitų komitetų mes dažnai gauname atskirų klausimų susijusių su žmogaus teisų pažeidimais Turkijoje. Ir parlamentarai mūsų klausia, ką mes ketiname daryti, kad problemos būtų išspręstos. Taigi šiandien aš norėčiau patikslinti, koks yra komisijos vaidmuo, ką mes galime padaryti ir ko mes dėja negalime padaryti. Ir papasakosiu, kaip mes dirbame. Pirmiausia, grįžkime į 99 metus į Helsinkį. Turkija buvo paskelbta šalimi kandidate. Ir komisija 98 metais pradėjo renkti ataskaitą dėl Kopenhagos kriterijų vykdymo iš Turkijos pusės. Turkija netitiko tuo metu politinių kriterijų ir dėl to jai nebuvo leista pradėti stojimo dėrybų. Kasmet nuo 1998 metų mes skelbiame tokio tipo ataskaitas. 2004 metų gruodžio mėnesį ES nusprendė pradėti stojimo dėrybas su Turkija. Ir 2005 m. spalio mėnesį dėrybos oficialiai prasidėjo. Sprendimas pradėti dėrybas buvo pagrystas vertinimo rezultatais, rodančiais, kad Turkija pakankamai atitinka politinius kriterijus. Tai taip pat įtraukia žmogaus teisų, demokratijos ir kitus klausimą. Taigi matome, kas vyko nuo 1998 metų iki 2005 metų, kol Turkija pakankamai atitiko politinius kriterijus. Taigi dėrybos prasidėjo ir mes sustiprinome stebėjimą, kaip yra vykdomi politiniai kriterijai. 23 straipsnis, kuris yra susijęs su žmogaus teisų padėtimi, tačiau šis skyrius su Turkija dar nėra atidarytas. Komisija pateikė savo ataskaitą tarybai ir dabar taryba šią ataskaitą svarsto. kad taryboje dar kol kas nėra vienbalsiškai pritarta pradėti dėrėtis dėl šio skyriaus. Taigi komisija rengia metinės pažangos ataskaitas, dirba asociacijos komitetai, asociacijos tarybos, kurios yra sudarytos tarp ES ir Turkijos. Ir turiu paminėti, kad dėrybos dėl 23 skyrius dar nėra pradėtos. Mes stebime Turkijos pažangą atsižvelgdami į ES sutartis. Tai reiškia, kad pagrindinės teisės turi būti gerbiamos. Taip pat turi būti gerbiamos pagrindinės laisvės. Taip pat reikia laikytis bendrųjų ES principus. Taigi mes žiūrime ne tik į teisinius aspektus, bet ir į tai, kaip teisiniai aspektai yra pritaikomi praktikoje. Galiu pasakyti, kad daug kas praktiškai nėra taikoma, pavyzdžiui, laisvė į asociacijas. Teisinė sąranga atitinka ES standartus Tačiau yra matoma atveju, kai ši teisė naudotis neleidžiama. Mes taip pat nustatėme visą sąrašą atvejų, kurie rodo, kad yra pažeidžiamos pagrindinės teisės ir žmogaus teisės. Todėl šis klausimas yra labai svarbus, kadangi mes iš kolegų išgirstame atskirų pavyzdžių. Mes palaikome kontaktus su Turkijos valdžios institucijomis visais lygiais. Mes taip pat skiriame finansinę pagalbą daugeliui politinių organų veikiančių Turkijoje. Tuo Mes siekiame, kad Turkijos valdžios institucija žinotų, kokia yra ES pažangioji praktika susijusi su žodžio laisvė, susirinkimų laisvė ir taip toliau. Mes taip pat remiame pilietinę visuomenę ir nevyriausybinės organizacijas. 3 milijonus eurų skiriame kasmet, kad paremtume tokių asociacijų veiklą ir kad sustiprintume šių organizacijų tinklą. Dabar norėčiau pakalbėti apie dabartinę žmogaus teisų padėtį šalyje. Jau 12 metų stebime žmogaus teisų padėtį Turkijoje. Ir mūsų stebėjimo rezultatai atsispindi kasmetinėje pažangos ataskaitoje. Rekdamas į šiam klausimui, aš peržiūrėjau pažangos ataskaitas nuo 98 metų, atkreipdama didžiausią dėmesį žmogaus teisės. Naujausia pažangos ataskaita bus paskelbta jau netrukus. Tačiau iš šitų pažangos ataskaitų, kurios pradėtos renkti 98 metais, galiu pasakyti, kad tikrai padaryta pažangos, nepaisant to, dar būtina daug ką nuveikti. Pavyzdžiui, iki 2003 metų mūsų metinės pažangos ataskaitos pabrėždavo, kad mirties bausmė dar figuruoja baudžiamajame kodekse vyko diskusijos dėl e, mirties bausmės panaikinimo Turkijoje. 2004 metais mes galėjome paskelbti, kad mirties bausmė jau yra panaikinta Turkijoje. Taip pat norėčiau pakalbėti apie Turkijos teisinę sistemą ir tai, kad sistema nereglamentuoja atsisakymo vykdyti karinę prievolę dėl įsitikinimų ir asmenys atsisakantis vykdyti karinę prievalę susiduria su e, didelėmis sankcijomis. Europos žmogaus teisų teismas 2006 metais paskelbė, kad tokiu būdu yra pažeidžiamas Europos žmogaus teisų konvencijos trečias straipsnis. Turkija dėja iki pat šiol nevykdo šios prievalės ir neįgyvendino šio teismo sprendimo. Mes atidžiai stebime šio klausimo plėtotę ir keliame šį klausimą dialogę su Turkijos valdžios institucijomis. 1998 metais savo ataskaitoje parašėme, kad pastebėmi nuolatiniai kankinimo atvejai Turkijoje. Tai pasikeitė. Situacija tikrai pasikeitė į gerą. Šiandien galime pasakyti, kad yra bandoma užkirsti kelią kankinimams ir diskriminacijai. Deja, kankinimo atveju dar pasitaiko. Dėl žodžio laisvės prieš 12 metų ataskaitoje rašėme, kad ribota konstitucijos, ribotas konstitucijos aiškinimas labai dažnai lemia, kad yra persiekėjami žurnalistai, politikai, profsąjungo atstovai arba nevyriausybinio organizacijų uh, atstovai. Nuo to laiko daug kas pasikeitė. Pavyzdžiui, 301 baudžiamojo kodekso straipsnis buvo pakeistas, taip pat reikalai pagerėjo ir praktikoje. Nepaisant to, Turkijos įstatymas nepakankamai garantuoja žodžio laisvę. Šiandien žurnalistai vis dar gali būti persikami, gali būti patraukti atsakomybėn už konfidencialumo principo pažeidimą. Net jeigu jų paskelbta informacija jau ir anksčiau buvo prieinama viešai. Pavyzdžiui, informacijos pateikimas kurdų kalba padaugėjo tokios informacijos. Spauda taip pat save turi riboti. Ir galiausiai e, Turkijos spaudos laisvės indeksas e, rodo, kad Turkija nukrito šiame sąraše į 138 vietą, tai yra dar žemiau negu ankstesniais metais dėl to, kad teisė ir kalino žurnalistus dėl laisvės į religiją. Mes džiaugiamės dėl tų įvykių Sulama vienuolynė. Tač, tačiau reikia pasakyti, kad dar reikia daug pastangų. 2008 metų įstatymas dėl fondų buvo svarbus žingsnis numatantis nuosavybės gražinimą nemusulmonų fondams. Ir šiuo metu vyksta šio teisės akto įgyventinimas, nors ir vėluoja, aišku. Taigi vyksta nuolatinis dialogas su alevitais ir kitomis religinėmis bendruomenės, dėje kol kas aiškių rezultatų nėra. Dėl moterų teisų. 1998 metais Ataskaitoje buvo parašyta, kad nėra jokių nuostatų susijusių su smurtu prieš moteris gyvenančias santokoje. Šiandien egzistuoja teisinė sistema, teisinės nuostatos, konstitucijos pakeitimai. Deja, nepaisant to, reikia pastangų, kad teisės nuostatos būtų taikomos praktikoje. Priverstinės vedybos, nusikaltimai dėl garbės vis dar yra pastebimi Turkijoje. Dabar dėl pietričių zonos, kurioje gyvena daugiausia kurdai. Reikia pakeisti teisės aktus, kad būtų užtikrinta pagarba pagrindiniams teisėms. Dėja, vyriausybė nepateisino mūsų vilčių ir padaryta labai mažai pažangos. Apibendrinant galiu pasakyti, kad situacija per pastarosius 12 metų Turkijoje pagerėjo. Dėl to 2005 metais buvo pradėtos dėrybos dėl stojimo. Vis tik tai mes aiškiai teigiame, kad daug ką reikia padaryti. Ir jūs iškeliate labai daug klausimų susijusių su Turkija. Nevyriausybinio organizacijų situacija rodo, kad vis tik tai nėra, atit, Turkija netitinka visiems kriterijams. Todėl Turkija turi dirbti ir toliau, kad atitiktų politinius kriterijus, kad įtvirtintų demokratiją pagrįstą žmogaus teisėmis. Buvo padaryti konstituciniai pakeitimai ir tai yra gera pradžia. Bet um, tos reformos turėtų būti nuolatinės. Ir mes turėtume iš tiesų pamatyti gautinę situaciją, kai viskas pasikeis. Turiu pasakyti, kad lapkričio 9 dieną Europos komisija paskelbs pažangos ataskaitą apie 2009 metus. Ta padarys komisijos narys ponas Fiulė. Pirmininkė, Dėkoju poniai Grandė už labai įdomų pristatymą, už situacijos apžvalgą per pastarosius 12 metų. Jūs pasakėte, kas pasiekta, ką dar būtina padaryti, o dabar suteiksiu žodį ambasadoriui Selim Kuneralp, nuolatiniam Turkijos atstovui prie ES. Skirsime jums 10 minučių, kad galėtumėte sureaguoti į pasisakymus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu šiandien čia su jumis būti ir pasidalinti mintimis apie reformas Turkijoje. Ypač e, prisimenant tai, kas pasikeitė per pastarosius 11 mėnesių, kai aš paskutinį kartą su jumis sustikau. Esu dėkingas už šią progą, nes Europos parlamentas yra labai svarbi institucija bendrai, bet to jie leidžia už, užtikrinti geresnius santykius tarp ES ir Turkijos. Pirmiausia, norėčiau išskirti keletą Turkijos reformų procesų elementų ir paminėti keletą svarbiausių žingsnių. E, buvo pradėtos politinės reformos visose e, sritise, stengiantis pagerinti žmogaus teisės ir užtikrinti teisės viršenybės principą. Tai yra vienas iš pagrindinių pasirengimo narystiai e, e, veiksmų. E, tačiau reikia daugiau reformų, kad e, Turkijos žmonės, e, besitikintis daugiau demokratijos ir grėsnės e, žmogus teisų apsaugos susilauktų savo lūkesčių patenkinimo. Turkijoje prasidėjo labai platus reformų procesas bendrai praėjusiais metais. Tai susidėjo iš trijų svarbių pasikeitimų, reform, konstitucijos pasikeitimų, e, devinių reformų paketų ir net baudžiamojo kodekso pakeitimo. Vis tuo pat metu dar vyko kova su terorizmu. Nepaisant reformų proceso, vienas iš svarbiausių konstitucijos pakeitimų yra susijęs su 19 straipsniu, apie kurį jau buvo kalbėta. Ir e, po to, kai jis buvo pakeistas 2004 metais, e, pagrindinių teisų ir laisvių srityje E, dabar jau matome, kaip turi būti elgiamas su tarptautinės teisės nuostatomis. Mūsų kodeksas iš esmės tenkina Europos standartus, ypač dėl žodžio laisvės ir po to, kai šis įstatymas buvo įgyvendintas, e, e, bylų susijusių su šiuo įstatymu skaičius labai ženkliai sumažėjo. Naujasis įstatymas pagerina bendruomenių, fondų, jų veiklos sąlygas ir Taip pat yra geriau sureguliuotos e, finansinės dotacijos ir parama. E, E, klausimas susijęs su kankinimais ir nederamu elgesiu su kaliniais e, yra labai svarbus klausimas mums. Kaip jau jūs paminėjote, nulinės tolerancijos politika yra vykdoma ir aš, ponės pirmininkė, dėkoju, kad jūs tai pastebėjote. Norėčiau dabar prisiminti e, neseniai priimtą konstitucinį reformų paketą, nes tai yra vienas iš svarbiausių reformų procesų žingsnių ir tai leidžia iš esmės pakeisti padėtį. Visas paketas tenkina Kopenhagos kriterijus. Jis pakeičia daugiau negu 20 konstitucijos straipsnių. Tie pakeitimai ir pataisos yra susijusios su Europos pagrindinių teisų hartyje ir Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencija. Viskas yra suderinta. Šiame pakete žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių aspektas yra išplėstas, kaip kad pripažįsta didelė dalis e, išorės stebėtojų, skaitant Europos komisiją. Priemus e, pastarojo meto konstitucinius e, pakeitimus, dabar jau yra numatyta pozityvioji diskriminacija žmonėms esančiams nepasalankiose visuomenės grupėse, pavyzdžiui, moterims ir vaikams. Be to yra numatyti tam tikri straipsniai susijusiai su asmens duomenų apsauga, vaikų teisėmis yra išplėčiamas um, sąjungų kūrimo galimybės, e, yra numatyta galimybė, kad sukurti ombudsmeno tarnybą karinio teismo. E, veikimo sąlygos pagerintos, yra sukurtas valstybės tarnautojų teismų mechanizmas, e, taip pat yra numatyta teisė asmeniui e, kreiptis į konstitucinį teismą, yra pakeista konstitucinio teismo e, funkcionavimo sistema, pakeista teisėjų ir prokurorų veiklos tvarka. Šie konstitucijos pakeitimai E, dabar jau neleidžia kariniuose teismuose bausti civilių asmenų. Per artimiausius mėnesius e, bus priimti kiti reikalingi įstatymai susijęs su teismų reforma. Taip pat norėčiau pristatyti institucijų pokyčius. E, buvo pateiktas pasiūlymas sukurti tarptautinį žmogaus teisų institutą Turkijoje. Ir taip pat buvo numatyta įsteigti kovos su diskriminacija ir lygybės valdybą. Tai turėtų įvykti per artimiausius keletą mėnesių. Dėl moterų teisių e, jų propagavimas toliau išlieka prioritetas, lyčių lygybė yra konstitucijoje numatytas principas įtvirtintas įstatymu, pagal naująjį baudžiamąjį kodeksą e, to statymo pažeidimai e, bus baudžiami rimtomis sankcijomis, yra iškelta iniciatyvų dėl moterų apsaugojimo nuo smurtinių veiksmų. Po to, kai bus įgyvendinta bendroji programa dėl moterų ir mergaičių žmogaus teisų propagavimo, kartu su jungtinėmis tautomis bus pradėta aktyvi, veik, tęsiama aktyvi veikla šešiose provincijose, kuri prasidėjo dar 2009 metais ir vyriausybė nusprendė labai plačiai naudotis visomis iniciatyvomis, kurios leidžia apsaugoti moteris ir mergaitės nuo smurto dėl tikėjimo laisvės. Ministras pirmininkas šių metų gegužės mėnesį paskelbė pranešimą, kuriame yra sakoma, kad visi turkų piliečiai iš įvairių religinių bendruomenių yra neatskiriama Turkijos tautos dalis. Ir tų asmenų, ne musulmonų mažumų teisių apsauga yra ne tik teisinis reikalavimas, bet ir labai reikšmingas elementas, kad tie žmonės galėtų jaustis Turkijos valstybės sudėtamąją dalimi. 2010 m. rūpsičio 15 d. pirmą kartą po 93 metų Klapsone e, viename vienolyne e, vyko e, religinės iškilmės dalyvaujant įvairių pasaulio religinių bendruomenių atstovams. Panašios, e, panašios mišės buvo suorganizuotos armėnų bažnyčioje rūpjūčio mėnesį, rugsėjo mėnesį. E, bet to du, e, mišos pirmą kartą e, įvyko praėjus 95 metams. Jose dalyvavo daugiau negu 4000 žmonių visoje bažnyčioje bažnyčioje buvo pastatytas kryžius šio mėnesio pabaigoje. Kitas svarbus pokytis yra vaikų teisės. Šių metų Liepos mėnesį buvo pakeistas įstatymas dėl kovos su terorizmu. Dabar jame numatyta, kad visi įtariamieji terorizmų vaikai e, bus e, baudžiami pagal tą pačią sistemą, nepriklausomai nuo jų amžiaus, nepilnamečių teismuose. Nepilnamečiai teismai, teisi, e, įtariamieji negali būti tardomi. E, be e, advokato ir be to jiems turi būti suteikta privaloma teisinė gynyba. Teisėjai ir ekspertai, nuo ekspertų iki socialinių tarnybų, e, turi dalyvauti ir nepilnamečiai įtariamiai nusikalteliai turi būti e, išklausomi atskirai. Dėl e, transliavimo kitomis kalbomis negu turkų Buvo priimtas reglamentas dėl radio ir televizijos transliacijų kalbose, skirtingomis kalbomis ir dialektais, kuriomis kalba Turkijos piliečiai. Aukščiausių taryba tokį sprendimą priėmė ir paskelbė oficialiame leidime NIE 2009 metais e, apribojimai dėl tokių transliacijų yra panaikinti ir dabar e, naujieji įstatymai yra įgyvendinami. E, 15 transliuotojų ir 5 vietos televizijos buvo uh, autorizuotos veikti, gavo leidimą veikti skirtingomis uh, mažumų kalbomis. Dėl uh, sąmoningo atsisakymo atlikti karinę tarnybę. Tai yra viena iš jautriausių temų šiandien. Galėčiau priminti, kad Europos žmogaus teisų teismas nepriėmė sprendimo kad teisė atsisakyti karinės tarnybos yra e, žmogaus teisų konvencijoje numatyta teisė. Teisme buvo priimtas sprendimas tiesiog, kad Turkija nesugebėjo tenkinti prievalių susijusių su žeminančių elgesiu. Aš galiu pakartoti, kad pagal teismo sprendimą ir pagal Europos žmogaus teisų konvenciją tokio dalyko kaip teisės atsisakyti karinės tarnybos dėl įsitikinimų nėra numatyta. Anot visų kitų teismo sprendimų, į kuriuos atsižvelgs ir Turkijos vyriausybė, tokia teisė nėra numatyta, tačiau akivaizdu, kad teroristinio smurto įsivyravimas Turkijoje riboja judėjimo laisvę, veikimo laisvę toje srityje. Kadangi aš dar keletą sekundžių turiu, tai norėčiau pasakyti, kad Vienas dalykas yra priimti įstatymus, kitas dalykas yra juos įgyvendinti. Mes lygiai taip pat sureikšminame abu etapus, todėl e, yra įgyvendinami labai platus projektai, pagal kuriuos saugumo pajėgų ir teismų darbuotojai yra mokomi. Dar vienas sakinys, jeigu leisimėt. Aš e, sugebėjau išsakyti tik keletą svarbių momentų, E, šiame trumpe pasis, trumpame pasisakyme, bet aš baigdamas norėčiau priminti, kad e, didelė dalis asmenų remiančių reformų paketą e, per referendumą 2009 metais E, pademonstravo Turkijos ryštą eiti link demokratijos ir laisvės. Tai yra būtent tos vertybės, kurias puoselėjame ir mes, ir ES. Ir aš tikiuosi, kad per artimiausius mėnesius, svarstydamas e, metinę ataskaitą dėl Turkijos, Europos parlamentas paragins Turkijos e, žmonės eiti tą kryptimį ir geriau renktis narystį ES. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė ambasadoriu. Mes tikrai norime padrasinti jūs, jūsų šalį, tęsti šiuo keliu. Referendumo pasiūstas signalas taip pat buvo labai pozityvus. Mes taip pat susitiksime Stambule e, ir diskutuosime visais šiais aktualiais klausimais. Mes dabar žvelgiame į savo kitus svarbius komiteto narius, e, jungtinių parlamentinio komiteto pirmininkė Len Flotro dalyvauja mūsų posėdėje ir taip pat Omen Reutin kolegė pranešė Turkijos klausimų. Galbūt galima jums abiem paskirti po penkias minutės, o tada galėtume perėti prie klausimų atsakymų. Na, be abejo, jeigu suteiksime jums laiko daugiau, diskusija laiko nebeliks, tai yra problema. O dabar pradėkime nuo ponios Fliotrų, prašau. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, penkios minutės, aišku, yra ta, tas laikas, per kurį galima apibriežti bendrą kontekstą, detalių pateikti neišėjęs. Kalbėsime apie žmogaus teisų gyvendinimą Turkijoje ir panašiai. Kalbėsime apie tokius politinius klausimus kaip kurdų klausimas, naujoji konstitucija Turkijoje ir dėrybų procesas tarp ES ir Turkijos. Norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų ir demokratijos klausimas yra gana konfliktinis klausimas. Visuomeniai šie klausimai rūpi tiek politikams, tiek asociacijoms įvairioms, tiek pilietinės visuomenės atstovams. 2009 12 kartų žmogaus teisų teisme Turkija buvo pasmerkta. E, buvo kalbama apie e, raiškos laisvę. Susidūrėme su labai svarbiu atveju buvo nužudytas žurnalistas, kuris kaip tik ir skundė Turgiją dėl e, žiniasklaidos teisų pažeidimo. Žmogaus teisų teismas pasakė, kad žurnalistas yra teisus, sakydamas, kad ne tik galimybė reikšti savo mintis buvo suvaržyta, bet buvo pasakyta, kad Turkijos valstybė nesėmė reikiamų priemonių tos asmens apsaugai buvo priimtas esminis sprendimas. Ir aš manau, kad ypač svarbu ir esminis dalykas yra tas, kad Turkijos vyriausybė nemano skusti apeliacinę tvarką šio sprendimo. Kitaip tariant, šiandien Turkijos valdžia supranta, kas e, ir ką reiškia tos žmogaus teisų teismo išvados. Bent jau tuo atveju toje byloje nuosprendis nebus, sprend, sprend, nu, nuosprendis nebus skundžiamas. Dar vienas valstybės pareigūnų pateiktas atvejis buvo 35 procedūros pradėtos, kurių tikslas yra patraukti atsakomybint 400 funkcionierių, valstybės tarnautojų. E, reiškiamas apgailestavimas dėl to, kad ne viena iš šitų procedūrų nepasibaigė kurio nors iš tų 400 asmenų e, pasmerkimu, nuteisimu. Tarp institucijų, visuomenėje, tarp politinių jėgų Turkijoje tebe vyksta diskusijos. Tai matyti šiuo atveju. Nes tą supratę mes galime pabandyti suprasti, kokia mums, europiečiams, tenka atsakomybė atliekant tą demokratizavimo darbą Turkijoje. Norėčiau pasakyti, kad ES nurodymai taip pat kartais būna paradoksalūs ir vienas kitam prieštaraujantis. Man regis yra visiškai paradoksalu, kad mes, na visai teisingai kalbame apie žmogaus teisų standartus. Tai yra normalu, e, vyrų ir moterų teisų lygybė, laisvė būtis asociacijas ir, ir panašiai. Tuo pat metu tie skyriai, kur būtų galima siekti konkrečios pažangos, ta kryptimi tie darybiniai skyriai yra blokuojami dėl grinai politinių ar net politikavimo tikslų, galėčiau pasakyti. Mes esame parlamentarai ir mes turime suprasti šios dalykus, turime suprasti mums tenkančią atsakomybę šioje srityje. Manau, kad ir baigsiu savo pasisakymą tuo. Konstitucinio paketo prieimimas yra labai svarbus žingsnis. Kodėl? Todėl, kad turinys šio paketo yra labai svarbus. Kita vertus, labai svarbu yra tai, kad tas paketas buvo sulaukęs labai plataus visuomenės pritarimo. Tai reiškia, šiandien regis Turkijos administracija ir visi partneriai ir veikėjai Turkijoje supranta jiems tenkančią atsakomybę, jie supranta, kokia yra reikalinga politinė marža tam, kad prasidėtų naujos konstitucijos dėgymo darbas, nes ta nauja konstitucija leis iškelti kurdų klausimą visiškai kitoje šviesoje 150 aktyvistų dabar yra teisiami. Tie žmonės yra, kaip jau sakiau, teisiami dėl antiteroristinių dalykų. Šis įstatymas buvo pakeistas taip pat ir praktikoje jo buvimas nedavė jokių rezultatų, nes dažnai dėl tų priežasčių, dėl terorizmo priežasčių kalėjime atsiduria nepilnamečiai. Taigi skurdų sprendimo klausimas, e, to klausimo sprendimas visiškai pasiske, pasikeis. Nebebus kalbama tiek apie kietumą pačių teisės aktų. Daugelis politikų, vado, politinių vadovų e, skelbė būtent tokius lūkesčius, ponia Omen Reutin apie tai kalbės nebejotinai. E, svarbu, kad ES paremtų naujos konstitucijos įgyvendinimo procesą, nes nauja konstitucija reikš visiškai ką kitą ką reiškia dabartinė konstitucija priimta dar 80-ame dešimtmetyje. Bus galima tuo būdu sukurti naują visuomenės kūrimo pagrindą. Šiandien mes kalbėjome apie konkrečius atvejus, konkrečias bylas. Naujos konstitucijos šviesoje bus galima rasti konkrečius pozityvius šių visų atvejų sprendimus. Dėkoju. Ačiū poniai Fliotri, sako pirmininkė. Jūsų pastabos labai svarbios, be abejo. Uh, Pone Alejandra Kasgrankė kalbėjo apie panašius dalykus, nes jis irgi sakė, kad naujoji konstitucija atvers daugiau galimybių plėtoti žmogaus teisės. Na, o dabar turime, ponė Omenroidin, pranešėjai, turite jūsų klausimų, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs ėmusis šios iniciatyvos, nes jie yra labai svarbi mums visiems. Ir pranešėjai rengiant naująjį pranešimą ir aš galiu Jums pažadėti, kad tikrai atsižvelgsiu į šio susitikimo išvadas ir įtrauksiu jas į savo būsimą pranešimą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi tą santrauką, kuri buvo pateikta apie Turkiją ir dėkoju sekretoriatui už tą parengtą ataskaitą. Taip, mes stebime, kaip Turkija vykdo Kopenhagos politinius kriterijus. Ir Kopenhagos kriterijų įgyvendinimas man yra kur kas svarbesnis klausimas negu kad dėrybinių skyrių atidarimas arba uždarimas. Per praėjusius metus E, ponia Kasgran ir ambasadorius sakė, kad buvo imtasi svarbių veiksmų, buvo patvirtinti nauji teisės aktai, pavyzdžiui, tačiau realiai jie ne visuomet yra taikomi. Taip yra dėl to, kad ne visuomet gerai yra vykdomi įstatymai. Ir tai yra susijęs su didžiuliais skirtumais ir polarizacija šalyje. Tuos didžiulius skirtumus prieštaringumus matome ne tik šalyje, ne tik teismų sistemoje, bet ir visuomenėje. Todėl gan dažnai yra neįmanoma padaryti daugiau, negu kad yra daroma. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, konstitucijos pakeitimai. Taip, mes džiaugiamės tokią pažangą, tačiau pakeitimai turi atsispindėti teisės aktų pasiūlymuose, kurie galiausiai turėtų būti vykdomi praktiškai. Kitas dalykas, ponė Helen, ambasadorius sakė ir aš pasakysiu, kad naujoji konstitucija yra labai svarbi siekiant modernizuoti Turkiją. Dar vienas dalykas - mažumos. Praėjusiais metais buvo paskelbta apie demokratišką atsiverimą ir tai buvo teigiamas žingsnis, tačiau mes daug pažangos nematome kurdų mažumos atžvilgių. Yra pateikti įstatymų pakeitimai, kovos su terorizmu įstatymo pakeitimai ir vaikų padėtis dabar pagerėjo, jie nebebus traukiami baudžiamojom atsakomybėm, tačiau mums reikia naujų e, teisės aktų susijusių su kurdų klausimu. Mes e, smerkime PKK. Europa be jokios abejonės visuomet solidarizavosi su kova prieš terorizmą. Bet aš norėčiau paraginti, kad vyriausybė bei opozicija daugiau dėmesio skirtų tam klausimui prieš rinkimus, kad atvertų daugiau demokratinių galimybių kurdų mažumai. Jeigu norime pasiekti tvarų sprendimą, turime skirti tam daugiau dėmesio. Dėl laisvės išpažinti religiją. Pavyzdžiui, praėjusiais metais vyko susitikimai su alevitais. Ambasadorius minėjo mišes simbolinėse šventovėse. Tačiau tokių simbolinių veiksmų nepakanka. Reikia, kad Turkijoje būtų imtasi praktinių veiksmų, suteikiant visoms religinėms mažumoms vienodas teisės ir jas užtikrinant. Taigi reikia ir šioje srityje konkrečių žingsnių. Protestantų bažnyčios pateikia apžvalgą remdamosi teisės aktų dėl fondų. Ir aš šitai taip pat išvelgsiu rinkdamas savo pranešimą. Dabar dėl moterų teisų. Teisės aktai yra priimti, tačiau ir šiuo atveju trūksta jų įgyvendinimo. Galime kalbėti apie persekėjimą Stambule, Ankaroje arba šalies provincijose arba regionuose. Man nerima kelia spaudos laisvė. 301 ir kiti baudžiamojo kodekso straipsniai vis dar yra taikomi persekiojant piliečius ir žurnalistus. Aš internete mačiau tokį skaičių, daugiau negu 6 tūkstančiai puslapių internete buvo uždrausti. Tai netitinka e, demokratinės dinamiškos visuomenės savokos, o Turkija ketina tokia būti ir teigia tokia esanti. Reikia pasakyti, kad stambios žiniasklaidos įmonės yra svarbių didelių konglomeratų dalis ir jos siekia apginti savo interesus. Ir manyčiau, kad reikėtų naujų teisės aktų šiuo klausimu. Praėjusiu metu gegužės mėnesį buvau sustikusi su žurnalistais, profsąjungų atstovais, kurie sakė, kad reikia pertvarkyti interneto ir žiniasklaidos teisės aktus. Praėjusią savaitę buvau susitikusi su Gul po to, kai buvo paskelbtas spaudos laisvės indeksas ir išgirdau, kad taip, Turkijoje vis dar yra trūkumų. Ir paskutinis aspektas susijęs su Europos žmogaus teisų teismu. Sprendimai yra priimami vėlai ir jų yra daugiau ar mažiau laikomasi, ką aš ir sveikinu, dėkoju. Pirmininkė, dėkoju poniai Omen Reuten už labai aiškiai išsakytas pastabas ir pasižadėjimą įtraukti į pranešimą šio sustikimo išvadas. Norėčiau pasakyti, kad pranešimas, ataskaita pasirodys jau netrukus, tą ataskaitą svarstys užsienio reikalų komitetas, yra penki kolegos išreiškę norą užduoti klausimus arba išreikšti savo nuomonę. Prisiminkime, kad dar turime kitų e, klausimų, kuriuos šiandien turime aptarti, taigi prašyčiau kalbėti vieną minutę ir nedaugiau. Loch Bylė, Kil Nilsen, Džanakuso, jeigu kas nors norėtų atsisakyti, būtų labai gerai, bet pradėsime nuo ponios Loch Bylė. Uh, you, uh, have... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pabrėžti labai specifinį aspektą e, - politinių kalinių situaciją griežto režimo kalėjimuose, ypač Hajabaki centrinėme kalėjime. E, manau, kad šis klausimas e, galbūt yra skirtas visiems ir norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už pasisakymus. Dabar dėl mano klausimo. Situacija griežto režimo kalėjimuose nėra gera žmogaus teisų atžvilgių. Ar jūs tam pritarėte? Ir poniai Kasgrandžė, taip pat turiu klausimą. Jūs sakėte, kad mes turime iškelti individualius atvejus, nes aš susilaukiau laiško iš kalinio, kalinančio, kalinančio, kuris kali šiame kalėjime. Ir tame laiške jis sako, kad valdžios institucijos neleido jam gauti išorės gydytojų konsultacijos. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija žino apie tokius atvejus, ar analizuoja tokius atvejus, kaip yra su tais, kurie yra nubausti iki gyvos gal, galvos kalėti, ar jiems leidžiama galiausiai grįžti namo e, numirti, ponė Kilnis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ašgi norėčiau iškelti demokratijos E, legitimumo klausimą ir visą tai norėčiau perkelti į dabartinį kontekstą. Dirba Kyr e, atvejais. Daugelis e, asmenų patenka į teismą, yra įkalinami kai kurie iš jų. Aš dirba Kyr merą, žinau, nes aš esu iš, Ren, iš Bretanės miesto, tas miestas pakral, palaiko nuo 70-ųjų metų ir iš jūsų dirba Kir miestu. Buvo vystomi įvairūs decentralizuoti metradarbiavimo projektai. Ta miesta ir e, tuos asmenys puikiai pažinome. Usman Badimir, meras yra mums žinomas. Me, aš manau, kad tie žmonės tikrai nėra teroristai nuo sausio mėnesio praeitų metų štai sakoma, kad šis asmuo neturi teisės išvykti iš Turkijos. Pone ambasadoriu, ką Jūs manote apie šį kelionių užsienio draudimo reikalą? dirba Kyrų e, miesto meras neturi teisės keliauti užsienyje. Mano regione mes kalbame bretoniškai. Mes nesuprantame, kodėl kurdai neturi teisės kalbėti savo kalbą. Šio teismo metu taip pat buvo iškeltas šis klausimas, nes sulaikyti asmenys teisme pareiškė pageidavimą kalbėti kurdų kalba. Tad mano klausimas būtų toks, kokį matote sprendimą šioje situacijoje. Ir kaip rasti tą sprendimą, jeigu atsisakoma bet kokio dialogo su žmonėmis, kurie dabar yra teisiami, jog sprendimas nebus įmanomas, jeigu tie žmonės demokratiškai išrinkti šiame regione nebus įtraukiami į šį procesą. Dėkuoju. Aš griežčiau turėsiu uh, riboti kalbėjimo laiką, dabar jūs kalbėt beveik dvi minutės. Um, Ana Gomes, ponė pirmininkė, aš norėčiau pritarti tam, ką ką tik pasakė mano kolegės Elin Flotra ir Omaroitin. Mes, kaip europiečiai, esame atsakingi už tai, kad būtų, laikomas, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi Kipenhagos kriterijų. Ir aš čia norėčiau paklausti, kodėl e, 23 skirsnis, kuriame kalbame apie žmogaus teisės, yra užstrigęs, užblokuotas. Dar vienas aspektas. E, aš suprantu, koks svarbus yra konstitucijos pakeitimo paketas, bet to nepakanka tam, kad būtų išspręstas kurdų klausimas, kuris yra pats svarbiausias. Galiu pridurti, kad nepaisant tam tikrų e, poslinkių teisinga kryptimi, aš išvelgiu tam tikrą sofistikuotą žmonių e, spaudimą. Turiu galvoje žmonės, kurie yra patraukti baudžiamojo atsakomybė dėl žodžio laisvės pažeidimų ir panašiai. Norėčiau paklausti gerbiamo Turkijos ambasadoriaus, ar jūs nemanot, kad taip yra todėl, kad kariuomenė atlieka per daug svarbų vaidmenį, o tai nekaip nėra suderinama su iš tiesų demokratinė šalimi? Aš esu iš tokios valstybės kaip Portugalija, kur mes turėjome uh, E, daug patirties su kariuomenė, kariuomenė prisidėjo prie valstybės perversmų ir taip mes atsikratėme diktatūros, bet mes paliau galėjome sukurti demokratinę valstybę ir kariuomenė sugrįžo atgal į kareivinės. O aš norėčiau paklausti dar dėl e, bendruomenės egzistavimu, skirtingų bendruomenė egzistavimu. Ar Turkija ketina prisipažinti, kad ji prisidėjo prie kalinių persiuntimo, kuriuos vykdė Junktinės Amerikos valstijas? Prašyčiau visų kalbėti kuo trumpiau, nes kitaip atsakymams laiko ne. Eh, eh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Eh, Pone Kilnilsen ir ponė Gomeš kalbėjo apie kurdų problemas, jų kalbos problemas. O ambasadorius paminėjo ir dialektus, kuriais kalba daugelis turkų. Iš tiesų tai nėra dialektas, tai yra atskira kalba. 40 milijonų žmonių jūsų šalyje kalba tą kalbą. Manau, skandalas yra tai, kad nėra pasiekta jokios pažangos tos kalbos naudojimo. Pone Kil kalbėjo apie e, teismo bylą tuo klausimu. Norėčiau paklausti skirtingų parlamentarų, ką jie galvoja dėl, kanki... dėl skirtingų kalbėtojų, ką jie galvoja dėl kankinimų girdėjome, kad čia padėtis šiek tiek pagerėjo. Tačiau negi jūs negirdėjote, kad e, Martinas Dulce, Vokietijos žmogaus teisų aktyvistas, pateikė ataskaitą, kurioje sakoma, jog kariniai išpoliai vyksta beveik kasdien prieš kurdų gyventojus. Ir 20. E, 20 atvejų buvo įvykdyta mirties bausmė be teismo. Naudojami net cheminiai ginklai, e, Be to pastebėtas e, e, lavonų išniekinimo, e, pastebėta tokių atvejų. Ar jūs žinot apie tai? Dėkoju, norėčiau padėkoti ponui ambasadoriui ir užduoti klausimą. Suprantu, kad E, įstatymas negali iš karto įtvirtinti lygybės tarp vyrų ir moterų, nes yra mentaliteto klausimas. Kokiu priemoniu imasi Turkijos valstybė, kad būtų išvengta lyčių diskriminavimo? Šalies lyderiai paskatino kai kurios pasikeitimus, tai yra neginčiama. Pavyzdžiui, dėl musulmoniškos karos nešiojimo daug kas pasikeitė. Tad norėčiau paklausti, kaip būtų galima jūsų nuomonę įtvirtinti vyrų ir moterų teisų lygybę. Ką valstybė daro, kad taip atsitiktų? Ačiū. Pirmininkė, aš siūlau pradėti atsakyti tuos klausimus. Negaliu kiekvienam skirti po daugiau negu pusę minutės. Prašau, ponia Vasadriu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma dėkoju poniai Fliotra ir poniai Umai Ruiten už tuos pareiškimus, kuriuos jis išsakė. Juose yra labai daug palankios medžiagos. Aš norėčiau paminėti, pabandyti atsakyti klausimus tą tvarką, kokią aš juos užsirašiau. Buvo pateiktas vienas klausimas dėl vieną konkretų kalinį abaka kalėjime. Negaliu nieko aš čia uh, E, komentuoti, nes nesusipažinė su ta byla, bet žinoma, prezidentas turi suteikti malonę e, neišgydomomis lygomis sergantiems kaliniams. Anksčiau taip yra buvę, bet dabar matyt, prezidentas elgėsi labai atsargiai ir aš esu tikras, kad ši byla, šis atvejis bus išnagrinėtas. Manau, kad buvo šiokių tokių nesusipratimų dėl to, kad Turkija yra uždrausta kurdų kalba ir kad žmonės negali kalbėti kurdų kalba. Aš jau paaiškinau anksčiau, kad e, yra daug e, radio ir televizijos e, stočių kurdų kalba, taip, manau, jis turėtų išsklaidyti tos nesusipratimus. Žmonės nėra persikėjami už tai, kad jie kalba turkiškai, yra pers... kurdiškai yra kalba persikėjami dėl to, kad jie dalyvauja teroristinėje įkloje. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl Martino Dölcer e, ir ataskaitos ir jo nuotraukų. Aš žinau, kad jis e, nuotraukas darė e, viena ligoninių ir jas įtraukė į savo ataskaitą. Aš žinau, kad e, dabar negaliu nuneikti visų kaltinimų, kur yra pateikti šiame dokumente, bet aš perduosiu tą informaciją sekretoriatui ir bandysime atsakyti parlamentarams. Įstatymė nėra išskiriamos lytys. E, kai kalbame apie žmonių mokymą ir įstatymų taikymą nėra diskriminuojamos vyrai ir moteris ir parlamentas sukūrė specialų komitetą, kuris tai nagrinėja. Aš tik tai padėkosiu gerbiam ambasadoriui ir padėkosiu dabar poniai užtesi, e, nes, kiek žinau, klausimų jai nebuvo patikėtos, teiksiu žodį iš karto komisijos nariai. Aš galiu pateikti labai konkrečiai dėl kalėjimų mes nuolat peržiūrime situaciją ten. 2011 m. sausio mėnesį atvyks kolegiška grupė ir e, ES specialistai iš skirtingų valstybių narių vyksta į Turkiją, važinėja po ją ir įvertina situaciją kalėjimuose. Po to būna padaromos išvados, e, kuriomis mes e, pasidalyjame su Turkijos administracija, palaikydami politinį dialogą. Taigi e, jums suteiksiu daug informacijos, kai žinosime. O ką dabar aš norėčiau pasakyti? Tai yra, aš norėčiau išspręsti daug klausimų, atsakyti daug klausimų, išspre, išsakydama vieną komentarą. Šiuo metu Turkijoje matome didelę įtampą. Susidarė situacija, kurioje e, negali e, funkcionuoti demokratija, žmogaus teisės ir teisės viršenybė. Tai yra faktoriai, kurie egzistuoja ES, bet ten jų nėra. Tai reikia sukurti. E, Ir e, dabar mes galim sakyti, kad mažumų teisės pažeidžiamas, žmogaus teisės yra pažeidžiamas, bet ne, net jeigu jos yra e, suteikiamos, jų negalima išlaikyti. Manau, kad tai yra vienas iš didžiausių iššūkių Turkijos visuomeniai šiuo metu. Dar buvo klausimas dėl 23 skyriaus. Ar yra daugiau šalių negu tik Prancūzija ir Vokietija, kurios blokuoja šį skirsnį? Kol kas žinau ne, bet vienbalsiškumas reiškia vienbalsiškumą. Jūs dabar jau žinote, kas priešinasi, bet ar dar kas nors slepiasi už jų nugarų, tai negaliu pasakyti. Negaliu susilaikyti nepasakiusi, kad būtent tam Europos parlamentas ir reikalingas. Mes turim uh, nušviesti tas tokias neaiškės ir neskaidrės tarybos struktūras. Nepriimtina yra tai, kad mūsų rinkėjai nežino, kas vyksta užkulisiuose. Andriu Gadinė, pora klausimų tau buvo. I, I respond, uh, was... Aš noriu atsakyti į klausimą, kuris buvo pateiktas man tiesiogiai dėl uh, padėties kalėjimuose, konkrečiuose kalėjimuose. Uh, Pilietinės visuomenės organizacijos ir Amnesty International negali patekti į kalinimo vietas Turkijoje, nes Turkija nėra ratifikavusi kankinimų konvencijos papildomo protokolo. Todėl mes negalime nuolat stebėti įkalinimo įstaigų Turkijoje, o tai privalu, kad galėtume pagerinti Turkijos kalėjimų padėtį. Tačiau mes rengiame pokalbius su buvusiais kaliniais ir apklausėme mm, advokatus, kurie susitinka su savo klientais kalėjimuose. Mums nerima kelia ir susiprinto režimo kalėjimai visoje e, Turkijoje, ne tik Dovikere. Ypač tai pasakytina apie asociacijos, e, apie teisės burtis į susirinkimus kaliniai, kurie yra traktuojami kaip politiniai kaliniai, negali palaikyti ryšio su kitais įkalintaisiais. Ir įstatymas bei dekretas, kuris nesiniai buvo priimtas, teigia, kad kaliniai gali turėti galimybę bendrauti su kitais maždaug 10 valandų per savaitę, tačiau tas įstatymas nėra įgyvendinamas visoje šalyje ir visose kalėjimuose. Kai kuriomis aplinkybėmis e, įkalintieji gali bendrauti su kitais tik tai vieną valandą per savaitę, o kitaip jie yra laikomi vienutėse arba labai mažose grupėse. E, dėl galimybės gauti e, medicininės pagalbą. Amnesty International yra daug kartų sakiusi, kad teismų medicinos institutas atsakingas už sprendimų prieimimą šioje srityje nėra nepriklausomas, kadangi e, jis priklauso Teisingumo ministerijai. Jis turėtų būti nepriklausomas, autonomiškas, kad galėtų užtikrinti kalinių teisę į medikų pagalbą. Inspektoriai neseniai atli, parašė e, ataskaitą šiais metais, jie ištyrė e, teismų medicinos instituto veiklą ir jie padarė tokią pat išvadą kaip mes, todėl privalu tai atsižvelgti. Dėkuoju ponui Gardneriui, dėkuoju visiems už išsakytas nuomonės. Diskusijos tęsis ir vėliau. Jeigu nebūtumėte viršyje jums skirto kalbėti laiko, mes būtume galėję pasikeisti nuomonėmis ir su kitais kolegomis. Bet kitą kartą mes pakviesime kitus kalbėtojus ir turbūt situacija dar kartą pasikartaus, dėl to neturėsime pakankamai laiko diskusijoms. Todėl manau, kad reikėtų galbūt netgi raštiškas instrukcijas parengti kalbantiesiems. O dabar perėsime prie kito darbo tarkės klausimo, tai yra padėtis Sirijos ir Libano kalėjimuose. Norėčiau paprašyti, kaip galima tyliau išeiti iš posėdžių salės. Tie, kurie neketina dalyvauti svarstant šį darbo atvarkės klausimą. Taigi kalbėsime apie Sirijos ir Libano kalėjimus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą atvejų Sirijoje, kuriuos mes labai atidžiai stebime. Tai yra pono Haitem Almale byla. Jis yra iškilus žmogaus teisų gynėjas 80 metų. Jis yra kalinamas dėl to, kad skleidžia informaciją, kuri gali pakengti nacionaliniams jausmams. Paprašyčiau visų uh, tikrai baigti kalbėti ir kaip galima greičiau palikti posėdžių salę. Taigi šis asmo, apie kurį kalbu, yra įkalintas, jis gavo premiją 2010 metais ją paskyrė Šveicarija ir aš taip pat jį buvau nominavusi Sakarovo, kaip kandidatą Sakarovo premijai gauti. Jis buvo vienas iš devinių kandidatų Sakarovo premijai gauti. Ir aš tikiuosi, kad jo byla susilauks visapusiško dėmesio. Kita byla yra pono Muhameto Al-Hasani byla, kuris yra įkalintas Sirijoje dėl savo veiklos žmogaus teisų srityje. Taigi Sirija yra ta šalis, kuris siekia glaudesnių santykių su ES, todėl šiuos atvejus stebėti mums yra labai svarbu. Taigi mes pradėsime nuo Sirijos ir pakviesime poną Nadim Hūrį pasisakyti, o po to suteiksime žodį ponui Ilijas Elmalech. Siūlyčiau Jums kalbėti tik septynias minutės. Prašom, ponė Hūrį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar dabar man kalbėti tik apie Siriją, Libaną palikti vėlesniam laikui? Aš manau, sako pirmininkė, geriausia būtų aptarti tiek Siriją, tiek Libaną. Tuomet aš pradėsiu nuo, nuo Libano ir perėsiu prie Sirijos. Aš esu Nadim Hūry, aš esu Human Rights Watch e, direktorius ir tyrėjas. Ačiū už pakvietimą dalyvauti susitikime. Pradėsiu nuo Libano ir sąlygų kalėjimas. Libane yra 20 kalėjimų, pagrindinis yra Rumi Center kalėjimas. Ir mums kyla trys pagrindinės problemos, kalbant apie Libaną. Žinoma, kalėjimuose sąlygos yra prastos, tačiau prieimas yra pakankamai geras. Gan nesunku gauti susistemintos informacijos apie padėtį. Pirmutinė e, Libano problema yra perpildymas. Dabar yra 5500 kalinių, o pajėgumas kalėjimuose yra 3700. O manome, kad tokia fakti, e, faktinis pajėgumas kalėjimuose talpumas yra dar mažesnis. Kaipgi, kodėl susiklosi tokia situacija? Dėl to, kad žmonės yra ilgai laikomi iki teismo ir iš statistikos matome, kad 66 procentai e, kalinamų žmonių yra laikomi areštinėse ir kalėjimuose iki teismo, o antroji priežastis yra ta, kad užsieniečiai įkalinti asmenys pasibaigus jų įkalinimo laikui dar yra laikomi kalėjimuose. 13 procentų kalinių kalėjimuose yra užsieniečiai, kurie baigia įvykdyti nuosprendį. Taigi kyla klausimas, jeigu jų nuosprendis baigtas įvykdyti, kodėl jie vis lieka kalėjimuose. Iš 2004 metų aplinkraščio mes matome, kad kiekvienas užsienietis baigęs kalinimą turi būti perduotas saugumo institucijai Libane, kuri yra atsakinga už su užsieniečiai susijusius klausimus. Ir tas perdavimo e, procesas gali užtrukti mėnesius. Mes susidūrėme su atvejais, kai procesas užtruko netgi metus. Taigi užsieniečiai lieka kalėjimuose ir negali net kvesionuoti tokių sprendimų. Taip pat kyla problemų pabėgėliams ir prieglapščio prašytojams, kai jie baigia kalėti, jie nėra iš karto siunčiami į savo šalį, jeigu nenori. Tuomet Libano institucijos sako, gerai, mes jūsų nesiūsime į savo šalis prieš jūsų valią, tačiau jie lieka kalėti, jie lieka kalėjimuose. Taigi jie turi vieną galimybę iš dviejų arba likti ir toliau kalėjimuose, arba būti išsiusti į savo šalį. E, kitas dalykas yra sąlygos kalėjimuose. Valstybinėse kalėjimuose trūksta tinkamo apšvietimo ir oro 2006 metų ataskaitoje e, buvo kalbama apie tyrimą, kuris parodė, kad penkiose kalėjimuose trūko grino oro, trūko tinkamo apšvietimo tinkamo apšvietimo trūko 13 iš 20 kalėjimų. Sanitarinės e, patalpos yra pasenusios, e, įvairios užkaičiamos lygos labai greitai plinta. Viena iš vietinių žmogaus teisų grupuočių pareiškia, kad 15 kalėjimų nėra lovų ir kaliniai dažnai miega ant čiužinių, ant žemės ir kiekvieną rytą jie turi juos suvinioti. Taip pat nėra atskirti sulaikytieji asmenys ir jau nuteisti asmenys. Jie yra laikomi kartu. E, kalbant apie kalinius, kurių artimieji gyvena netoli, jų artimieji gali atnešti jiems maisto davinius. To negalima pasakyti apie užsieniečius. Kitas dalykas, kas vyksta paskelbus nepaprastąją padėtį. Po penktos valandos negalima atidaryti uh, E, patalpų negavus e, prokuroro leidimo. Ir kitas dalykas yra tas, kad trūksta kontrolės mechanizmų. Šiaip teoriškai galima lankytis kalėjimuose ir stebėti jų padėtį, tačiau iš esmės e, tai nevyksta. Dėl kankinimų ir netinteramo elgesio su kaliniais Libane tai išlieka didelė problema. Paprastai tai vyksta sulaikymo centruose, taip pat ir kalėjimuose bet dažniausiai tokie atvejai pasitaiko sulaikymo vietose. Mums nerima kelia trys kalėjimai Libane. Vienas yra pavaldus e, gynybos ministerijai. Jis yra gynybos ministerijos Rusija. 95 metais jis buvo paskeltas kalėjimu ir šiandien jis yra naudojamas kaip tardymo institucija ir kalėjimas. Ir jam vadovauja karinės žvalgybos atstovai. Nevyriausybinės organizacijos negali ten patekti. Vienintelė organizacija, kuri gali ten patekti, yra ICCE. Ir šios organizacijos e, pranešimai nėra skelbiami viešai, taigi mes nelabai žinome, kas ten vyksta. Bet yra žinoma atveju apie kankinimus ir apie nederamą elgesį. Pavyzdžiui, kalbama apie asmenis, kurie užsiminėjo šnipinėjimo veiklą Izraeliui. Ir kitų pavyzdžių turime. Kitas kalėjimas keliantis rūpesti yra Rūmie kalėjimas. Žvalgybos agentų tai laiko vertingus, taip sakant, sulaikytosius tame kalbėjime ir Trečias dalykas yra sulaikymo centras užsieniečiams. Ir reikia pasakyti, kad sąlygos toje sulaikymo vietoje yra tikrai siaubingos. Šiuo metu vyksta plačios diskusijos dėl padėties Libijos kalėjimuose ir valdžios institucijos ėmėsi pastangų trijose lygmenyse, bandė patobulinti e, kalėjimų, kalėjimus. Šiuo metu balandžio mėnesį buvo atidarytas naujas kalėjimas, taip pat valdžia bandė spręsti perpildymo problemas, bandė sutrumpinti kai kurios nuosprendžius. Ir balandžio mėnesį, balandžio 12 dieną Šiais metais buvo paleistas kalinys už gerą elgesį anksčiau laiko. Ir galiausiai yra numatyti penkerių metų planai bendradarbiaujant su jungtinių tautų agentūra, perkeliant kareimų pavaldumą nuo vidaus reikalų ministerijos teisingumo reikalų ministerijai. ES atliko svarbų vaidmenį ES institucijos arba valstybės narės. Galėčiau paminėti vieną Italijos pavyzdį. Italija skyrė lėšų sąlygoms kalėjimuose pagerinti. ES sutelkė savo dėmesį į du dalykus. Yra daromas tyrimas dėl pažangios praktikos sulaikymo centruose ir dėl konsultantų samdymo statant naujos, naujus centrus. Labai svarbu, kad ES ir toliau dalyvautų šiame procese Libane. Reikia, žinoma, naujų kalėjimų, didesnių kalėjimų, tačiau reikia pasinaudoti galimybę pakeisti tą praktiką, kuri yra įsigaliojusi Lib Libane. 66 e, procentai ir 13 procentų užsieniečių ir mes gauname iš viso 79 procentus sulaikytojų. Su kurie baigia kalėti ir nesulaukia kaltinamo nuosprendžio. Žinoma, reikia geresnių procedūrų, kad būtų mažiau asmenų sulaikomų iki teismo. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į užsieniečių situaciją, į savavališkus sulaikimus, kuriuos Libano teismai pripažįsta ir mes laukiame, kada bus pradėti rimti tyrimai, nagrinėjantis e, kankinimo atvejus. Čia reikia paminėti tą neprivalomą protokolą, kurį pasirašė Libanas, tačiau praktiškai jokių veiksmų nėra padaryta. O dabar labai trumpai perėsiu prie Sirijos. Ponas Malek tikrai individualiau ir aptars atskirus atvejus, bet čia pagrindinė problema yra informacijos gavimas. Iš tiesų, e, nepriklausomos institucijos negali apsilankyti Sirijos kalėjimuose. E, sulaikymo centrų yra labai daug, saugumo tarnybų yra be galo daug. Ir kiekviena saugumo tarnyba turi savo sulaikymo centrą ir dažnai mm, žmonės yra sulaikyti inkomunikado ištisus mėnesius arba metus, neturėdami jokio ryšio su išoriniu pasauliu. Dar vienas dalykas. Aš esu gavęs informacijos apie daugelį asmenų, kurie mirė tuo metu, kai buvo laikyti sulaikymo centruose. Nėra teismo medicinos ekspertų išvadų ir nėra jokių tyrimų E, kurių imtųsi Sirijos institucijos nagrinėti tokius atvejus. Kankinimai. Politinių aktyvistų, tinklaraštininkų kankinimai, kurdų aktyvistų ir islamistų kankinimai. Junktinių tautų komitetas prieš kankinimus pareiškia, kad yra sunerimęs dėl daug Um, kankinimo atvejų, kurios, kuriais užsieima teisėsaugos um, pareigūnai. Ir dar labai trumpai norėčiau paminėti Sednają kalėjimą Sirijoje. Jis kelia didžiulį nerimą. 2008 m. Liepos mėnesį ten vyko sukilimas. Kalėjimas yra 30 km nuo Damasko. Tai yra didžiulis kalėjimas. Kalinių kaip manoma, tame kalėjime yra nuo 2 iki 3 tūkstančių mažiausiai. Ir tas susidūrimas su saugumo pajėgomis e, truko kelias, keletą mėnesių ir turbūt e, apie 20 kalinių žuvo tokio susirėmimo metu. Kodėl aš apie tai kalbu? Praėjus dviem su pusę metų po šio incidento mes vis dar neturime jokios oficialios informacijos apie tai, kas įvyko. Praėjus dviem metam buvo įsileista stebėtojų, bet turime 60 kalinių sąrašą, apie kuriuos neturime jokios informacijos. Ir Sirijos institucijos atsisakė suteikti bet kokią informaciją apie tų asmenų buvimo vietą. Prieš suteikdamas žodį kolegui Elmalę, pasakyčiau, kad reikia kalbėti apie politinius sulaikytus asmenis, apie tūkstančius um, žmogaus teisų aktyvistų ir gynėjų, kurie yra kalinami Sirijoje. Jie yra teisiami kaip uh, įprastiniai nusikalteliai, vėliau jie yra skriaužiami kitų nusikaltelių, mes neturime tokios patvirtintos patikimos informacijos, tačiau galime pasakyti, kad jiems nėra suteikta galimybė gauti medicinos priežiūros pagalbą, kalinimo sąlygos yra blogos ir jie susilaukia nepagarbaus elgesio iš kitų kalinčių. Ačiū. No, you yourself, Uri, Ačiū Jums, ponia Uri, už šią informaciją apie padėtį Libano ir Sirijos kalėjimuose. Mane pavyko. Aš pamiršau paminėti, kad Jūs esate Human Rights Watch mokslinis bendradarbis. Ir dabar aš norėčiau nukreipti dėmesį į Siriją ir suteiksiu žodį ponui Male. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ačiū, kad pakvietėt mane pakalbėti apie padėtį Sirijoje. Labai sunku aptarti Sirijos kalėjimus, neprisimenant tuo, kad e, žmonės dinksta E, kalėjimuose. Tas reiškinys pasireiškė 80-ojo paigoje ir dabar e, maždaug 17 tūkstančių atvejų yra užfiksuota. E, prisiminkime Bašarą Masad atvejį, kai buvo sakoma, kad reikia šią problemą spręsti, tačiau iš tiesų jis nepadarė nieko, nors buvo bendravome su dingusių asmenų šeimomis ir rezultatų jokių. Nuo 2000 metų iki dabar maždaug 45 4500 kalinių dingo. Dauguma e, jų prapuola e, kartais nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. Galėtume pateikti keletą pavyzdžių. Haihanaja, kuris buvo 17 metais ir e, buvo pagrobtas 2009 m. spalio mėnesį ir dingo šešioms dienoms. Ir taip pat galime prisiminti 19 metės jaunos merginos atvejį, kuri 2009 m. gruodžio mėnesį buvo pagrobta ir e, atsirado tik dabar neseniai. Tik prieš keletą dienų tėvai gavo informacijos, kad gali aplankyti kalėjime Damaske. Prisiminkime Nizarą Stanavi atvejį. Jis e, e atbuvo penkerių metų kalėjimo bausmę, tačiau jo dar nepaleido, nors bausmė baigėsi 2009 metais. Po to jis dingo, kai aš manau, kad jis per kankinimus mirė. E, dėl to iškyla nuolatinio kankinimo ir e, mirtino kankinimo problema Sirijos kalėjimuose. Tai e, vyksta nepriklausomai nuo amžiaus ar įkalinimo trukmės. Jeigu kalbėtumėte su kaliniais, išgirstumėt visokiausių baisiausių kankinimų istorijų. Kankinimai yra taikomi, bandant išsiaiškinti, pavyzdžiui, informaciją, kuri yra aktuali Sirijos saugumo tarnybai, taip pat ir kriminaliniais atvejais tas pas vyksta. Uh, E, kankinimai yra e, vykdomi, pavyzdžiui, vandeniu, deginama cigaretėmis, e, elektriniais kabeliais, plakami žmonės per pėdas, įžeidinėjami, yra grasinama, kad bus kankinamos jų šeimos, žmonos, mamos, vaikai, kiti šeimos nariai. Dėl kankinimų miršta labai daug žmonių, ypač kurtų, kurdų kalinių atveju, kalių tarpe dažnai tai pasitaiko. Šie pa, mano paminėti atvejai yra tik pavyzdžiai, tai ne visi e, įmanomi atvejai. Sirkijos kalinys Mamų Handžių buvo sulaikytas 2004 metais e, dėl incidento įvykusio 2004 metų kovo mėnesį. Jis buvo mušamas automato e, rankena per galvą, dėl to e, atsirado 15 cm pločio žaizda kalėjime, jis pateko į kalėjimą, o kalėjime buvo pamatyta, kad jis buvo kankinamas, visame kūne buvo galima matyti žaizdų. Jis kreipėsi į, į, į, į šeimą, bet tai nieko nepadėjo. E, galima paminėti ir kitą atvejį, kaip žmogus mirė 2004 e, m. gegužės mėnesį dėl to, kad buvo nuolat mušamas per du mėnesius iki teisminio sulaikymo. Dėl vidinio nukraujavimo mirė. Firas Ahmud e, mirė e, baudžiamajame pauskiryje reštinėje būdamas, nes buvo mušamas 2004 metais. 2009 m. sausio mėnesį Muhamid Amin Alšala kūnas buvo atiduotas jo šeimai policininkų praėjus keturiems mėnesiams po to, kai jis buvo įtartas, e, kad yra islamo šalininkas. Jo kūnas buvo palaidotas e, policijos, šeimai nebuvo leistas rengti normalios laidotuvių ceremonijos. Ahmad Salih Malšeh gimė Damaske 70 metais jis yra med, vedęs keturių vaikų tėvas. 2007 metų lapkričio 6 dieną Damasko Druchnikti rajone jis buvo sustabdytas ir e, jį e, baud, kriminalinio saugumo tarnybos įtempė į savo mašiną ir po to jis ten buvo sumuštas ir išmestas ant gatvės. Kitas asmo, 33 metų vieno vaiko tėvas, dirbantis Damasko Bimo banko bankui buvo sulaikytas saugumo tarnybų 40 dienų dėl to, kad buvo apkaltintas, kad vogė pinigus iš banko, kuriam jam dirbo. E, per tardymus buvo labai žiauriai kankinamas ir po to 2008 e, m. spalio 7 d. jis mirė, jo kūnas buvo atiduotas šeimai po dviejų dienų. Želan Havlal Kobeisi buvo gimęs Damaske 77 e, metais, 2010 metų gegužės mėnesiais mirė, kai buvo nelegaliai sulaikytas Damasko kriminalinės policijos e, ir e, mirties priežastis žiaurus sumušimas. Iš Adra kalėjimo aš gavau tokios informacijos. Vienas kalinys kankinamas matė, kad salėje buvo vokiškas e, elektros kabelis 4 e, cm pločio ir juo buvo mušami kaliniai. E, klyksmus aš galėjau girdėti savo ausimis, bet to ant stalo už durų buvo elektrinis kabelis ir metalo konteineris, kuris pasirodo, kuriame gali būti užkuriama ugnis, nežinau tiesą sakant kaip. Kit, tos e, kameros, pavyzdžiui, yra labai mažos ir tam, kad kalinys galėtų pasinaudoti tualetu, jis turi perlipti per kūnus. E, vienas iš jų, ponas Mali, e, taip susirgo, negalėjo gauti metikų pagalbos, advokatas su juo negalėjo kalbėtis. Jis lankydamasis gydytojo, lygo, kalėjimo gydytojo kabinete būdavo lydinimas policininkų, bet to jam nebuvo leidžiama uh, E, patekti į biblioteką. Kitų kalinių padėtis irgi gali būti panaši, kaip, rodė, kaip parodė Adra kalėjimo e, liudininkų pareiškimai. Tokių atvejų yra labai daug. Saugumo tarnybų yra be galo daug. Turbūt e, kas trečioje gatvėje galima rasti po poskirį. Aš galėčiau paminėti jums daugybę tokių, bet taupydamas laiką viso sąrašo neskaitysiu, kiek yra sulaikymo centrų ir areštinių. Prieš baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad galiu trumpai paminėti, kaip kovoja teisininkai, bandydami apginti kalinius Sirijoje, kur nebaudžiamumas dar egzistuoja ir, ir e, žmonės yra baudžiami už žmogus teisų pažeidimus užfiksuota, kad Sirijos advokato asociacija taip pat patiria tam tikrų persekojimų. Prisiminkime Ahmad Musahani atvejį, bylą, kuris e, buvo išmestas iš advokatūros dėl to, kad e, stebėjo žmogaus teisų padėtį ir e, teikdavo informaciją žmogaus teisų organizacijai. Kai tokie pareigūnai, kaip mano tėvas Hasani, patenka į kalėjimą, kiti advokatai negali su jais susitikti ir jų gynybos variantų negalima aptarti, kas turėtų būti numatyta. Man susidarė įspūdis, kad Sirijoje baisus gyvenimas baigėsi, baigsis e, mirus tam tikriems pareigūnams, bet ir aš, ir daugelis jūsų esančių čia ir gyvenančių Sirijoje, tai žinote, kad padėtis išlieka tokia baisi, kokia buvo, ji tampa dar blogesnė. Kai kas e, sako, kad Sirijos visuomenė pasiekė pražūties slengsti ir aš paprašyčiau daryti jūsų viską, ką galite pagal savo sąžinę ir padėkite Sirijos žmonėms gauti bent jau minimales teisės, kurių jie nusipelno nes Sirijos e, žmonėms jūs esate reikalingi, o ne Sirijos vyriausybei. Rytoj Damaske e, bus susitinkama e, tarp ES ir Sirijos pareigūnų aptarti asociacijos sutarties ir dabartiniu tokiu atveju, jeigu ES pasirašytų tokius dokumentus, ji taptų tik Sirijos kriminalinio režimo E, sąjungininkė. Galima siekti kažkokius sustarimų, bet ne žmogaus teisų kainą. Dėkoju, ponai Malek, pateikus šitokių sukrečiančių detalių dėl kankinimų Sirijos kalėjimuose ir sulaikymo centruose. Dabar, manyčiau, turime žvelgti Europos komisijos atstovų kryptim ir paklausti, ko daugiau galėtų nuveikti Europos komisija sąjungą, kad būtų galima užkirsti kelią tokiai nežmoniškai praktikai ir kankinimams Libano ir Sirijos kalėjimuose. Turėčiau pasakyti, kad kalbame apie daug šalių ir daugelie tų šalių egzistuoja tie nežmoniški metodai. Šiandien savo dėmesį skirime Sirijai ir Libanui. Tikės tikėsimės, kad turėsime galimybę ir apie Palestinos kalėjimus pakalbėti. Aš jau sakiau, kad negalime visko nuveikti tą pačią dieną, nes mums nepavyko ir kalbėtojų šiandien prisikviesti tų, kurių mums reikėtų. Ponas Hurts iš Europos komisijos dalyvauja mūsų posėdėje, tad paprašysiu pateikti savo nuomonę. Ar galėtumėte taip pat pakomentuoti ir dėl to susitarimo, kurį paminėjo ponas Almalek? dėl bendradarbiavimo sutarimo ir žmogaus teisų apsaugos. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad surengėte šios klausimus. Ačiū ponui Hūri ir ponui Almalech. Jie pateikė daug informacijos ir vertinimų šiandien. Leiskite pasakyti, kad mes pritarėme reiškiamam susirūpinimui, kur išgirdome dabar, pradėsime nuo Sirijos Buvo kalbama apie kankinimo atvejus, apie specialių pajėgų, e, inkomunikado sulaikimus, apie kalėjimo sąlygas, apie tai, kad trūksta pagarbos kaliniams ir jų žmogaus teisėms. Visą tai rodo, kad žmogaus teisų padėtis Sirijoje nepagerėjo pastaraisiais metais. Mes matome, matome kad tebe vyksta rimtas žmogaus teisų pažeidimas ir matome, kad Sirija nepaklūsa tiems įsipareigojimams ir netaiko konvencijos dėl kankinimų uždraudimo ir kitų tarptautinių dokumentų draudžiančių kankinimus. ES ir toliau reiškia savo susirūpinimą dėl uh, arešto, dėl veiksmų nukreiptų prieš žmogaus teisų aktyvistus, advokatus uh, ir, ir panašiai. Pone Ešton, komisijos vicepirmininkė Liepos 28 paskelbė pareiškimą, primindama Sirijos įsipareigojimus tarptautiniai teisė ir ragindama paleisti politinius kalinius. Ji taip pat kalbėjo apie tos asmenys, kuriuos šiandien paminėjo ir mūsų svečias, Haitam, tos pačius asmenys, kaip Haitam Malek ir, kaip, ir apie kitus asmenys, kuriuos minėjo mūsų svečias. Europos Sąjungos misijų vadovai Sirijoje nuolatos kartoja šiuos e, signalus viešose pareiškimuose. Ir e, manyčiau, kad pona Hasem e, įteikta, siūloma įteikti premiją taip pat yra signalas šią linkme. Ponas Halhasani ir Almalech pateikė apeliacinius ieškinius dėl savo bylų. Norėčiau pasakyti, kad mes ir toliau kalbėsime apie tas tris bylas ir visas kitas bylas ir e, e, sieksime, kad Sirija gerbtų žmogaus teisės. Mes kalbėsime nuolatos e, visuose kontekstuose apie šios klausimus su Sirija. ES delegacija Damaske ir toliau stebės padėtį, stebės, kaip vyksta teismai ir žiūrėsime, kokią geriausią praktiką galima pasiremti įgyvendinant ES gairias dėl paramos žmogaus teisų gynėjams. Svarbu paremti advokatus, žmogaus teisų aktyvistus, jų šeimas ir tam pasinaudoti finansinę priemonę, kurią savo dispozicijoje šiems tikslams turi ES. Svarbu, kad prasidėtų teisminės, teisinės reformos, jos turi prasidėti jau šiemet ir svarbu, visada yra labai svarbu, kuriant pilietinę visuomenę. Kai dėl asociacijos sustarimo, kaip žinote, asociacijos sutartis nuo 2009 spalio nebuvo užbaigta pasirašyti. E, e, dabar vertinimą atlieka Sirija, jinai vertina politinius ir ekonominius šio sustarimo aspektus. Norėčiau pasakyti, kad atsižvelgėme į padėtį regione ir, ir to regiono kaiminystėje. Mes manome, kad šis asociacijos sustarimas turėtų būti nulatinis veikiantis dokumentas, tai padės užmėgsti politinį dialogą su Sirija, ypač apie žmogaus teisės. Taigi tokie susitarimai mums leidžia oficialiai įtraukti žmogaus teisės į mūsų bendradarbiavimo darbo tvarkę. E, nes esame patyrę panašios praktikos su kitomis šalimis ir tai buvo gera praktika. Kai dėl Libano. Žmogaus teisės šioje srityje irgi yra tas klausimas, kuris yra labai aktualus. Egzistuoja INP veiksmų planas. Žinome, kad e, ši šalis taip pat yra prisėmusi tam tikrus įsipareigojimus žmogaus teisės srityje. Teismai turėtų būti nepriklausomi pagal priimtus įsipareigojimus. Kova su e, kankinimais taip pat yra numatyta tarptautinėse konvencijose, kurias šalis yra įsipareigojus taikyti. Ir čia, kai rengiame veiksmų planą, kai imamės įgyveninti, galime pasinaudoti žmogaus teisų pakomitečių ir esamomis struktūromis, kad būtų galima palaikyti nuolatinį dialogą su Libanu, e, tarp šio pakomitečių ir Libano žmogaus teisų klausimais. E, Beirute vyks kitas susitikimas, kur bus kalbama apie kankinimų uždraudimą. Šį klausimą mes nuolatos keliame, kai kalbame apie žmogaus teisų padėtį Libane. Mes praeitą kartą kalbėjome apie tai, kad e, baudžiamasis kodeksas ne visai atitinka numatytus standartus, uždraudžiant kankinimus. 2008 metų žengt, primtas dokumentas žengtas žingsnis linkme buvo labai sveikintinas. Ponas Hūrė apie tai kalbėjo. Libanas turi numatyti nacionalinį prevencijos mechanizmą. E, turi būti numatyta galimybė lankyti kalėjimus, tai yra to šalies prisimtas įsipareigojimas. Taigi mes šiuos dalykus stebime taip pat. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas, tai buvo kankinių uždraudimo konvencijos ratifikavimas ir gyvendinimas. E, Apie diskusijos su Libanu šis klausimas irgi nuolatos keliamas. E, vidaus saugumo pajėgos. Sunku e, spręsti šios klausimus, nes jų sprendimų trūksta lėšų. Yra numatyta penkių metų programa, kuri turėtų prasidėti 2012 metais Tikimės, kad kalėjimų sąlygos pagerės šią programą įgyvendinus, tačiau tam reikia pakankamai išteklių, jeigu norime, kad ši programa būtų sėkmingai gyvendinama. Esant tokiam kontekstui, ES rengia tam tikrus projektus ir turi planų Libane. E, ponas Hūrik, kuris iš jų paminėjo, Europos komisija vyks dar šią savaitę su savo vyks į Libaną ir ten pradėsime diskutuoti apie e, sulaikymo procedūros reformas ir kalėjimų sąlygų pagerinimą. Visa tai yra labai svarbu, remiant žmogaus teisės. Svarbu užtikrinti, kad nevyriausybinės organizacijos galėtų tinkamai veikti esant tokiam sąlygoms. Dėkoju. You, Dėkoju. Kolegos atstovai du. E, komisijos atstovai du kolegos išreiškė pagdavimą pasisakyti. Pirmiausia, ponė Brepolis, prašau. Eh, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir svečiams. Jūs pateikite mums labai daug informacijos. Dėl Libano. Kitą savaitę dalyvausiu vizite, Mašrek vizite Libane. Mes vykstame į Libaną, ten praleisime visą savaitę. Ketiname susitikti su daugeliu žmogaus teisų organizacijų ir žmogaus teisų biurų Beirute. Mes taip pat dalyvausime stovyklavietėje, kurioje gyvena Palestinos pabėgėliai. Mes neapsilankysime ne viename kalėjime, bet nepaisant to pats vizitas bus labai naudingas ir įdomus, kadangi planuojame susitikti su aukšto rango politikais vidaus reikalų ministerijoje, gynybos, teisingumo ministerijoje. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu prisidėti prie diskusijų, be jokios abejonės mes kalbėsime apie kalinių sąlygas kalėjimuose. Aš noriu paklausti pono Hury, Ar jis negalėtų pateikti mums šiek tiek daugiau informacijos apie užsieniečius? Atrodo, kad 13 procentų kalinčiųjų sudaro užsienio piliečiai. Ar jūs turite žinių, iš kokių šalių tie užsieniečiai yra? Ir už kokius nusikaltimus jie yra pasodinti į tuos kalėjimus? Būtų labai įdomu, jeigu galėtumėte pateikti išsamesnės informacijos šiuo klausimu, o dabar dėl Sirijos. Buvo paminėta politinių kalinių problema Sirijoje. Yra labai daug politinių kalinių ir mes nežinome tikslaus skaičiaus. Aš turiu Human Rights Watch organizacijos sąrašą, kuriame kalbama apie tūkstančius sulaikytųjų. Jie gali dalyvauti kurdų opozicinėme judėjime, tai gali būti žmonės siejami su pilietinės visuomenės organizacijos veikla, tai gali būti opozicijos atstovai, daugybė žmonių yra įkalinti saugumo tarnybų. politiniai kaliniai yra persekiojami specialiuosiuose teismuose. Taigi gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie tuos specialiuosius teismus. Ir dėl pono Elmalei. Komisija teigia, kad daro viską, ką tik gali, kad naudojasi kiekvieną progą, kad uh, iškeltų šį klausimą, taip pat ir kitus klausimus. Pone Elmalei, jūsų tėvas yra kalinamas daugiau negu metus ir mes girdime labai daug įvairių pareiškimų. Taigi norėčiau sužinoti komisijos atsakymą šio klausimu. Prieš mėnesį buvau uždavusi tokį patį klausimą. Atrodo, kad dedamos pastangos neveda prie jokių rezultatų. Galbūt e, ponia Ašten galėtų pasvarstyti apie kitus galimus veiksmus, nes iki šiol padaryti žingsniai net nešė jokių apčiuopiamų rezultatų. Dėkoju, ponia Brepols. Esu įsitikinusi, kad Jeigu susitiksite Beirute, tikrai gausite detalesnės informacijos jūsų, jums tuo klausimu, kurį uždavėte. A, dabar steiksiu žodį ponui Derosa, ES delegacijos, kaip čia tiksliai suformuluoti, sako pirmininkė vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Labai džiaugiuosi, kad vyksta toks klausimas ir norėčiau užduoti klausimą komisijai. Šiandien buvo pasakyta, kad nepadaryta pažangos Sirijoje. Europos komisija, nepaisant to ir toliau e, įgyvenina Europos kaiminystės politikos susitarimą, kaipgi taip gali būti, tai yra stebinantis faktas. Mes šiandien girdėjome, kaip yra sulaikomi įtariamieji, kaip jie yra laikomi, kaip jie dinksta. Taigi tokiamis sąlygomis kaip galima kalbėti apie kaiminystės susitarimą. Taip, reikia palaikyti dialogą, svarsyti žmogaus teisų klausimus, bet kaip ketinama pamatuoti ir įvertinti visus tos aspektus. Ir dar vienas aspektas. ES bandė plėtoti santykius e, pabrėždama žmogaus teisų svarbą, keldama priekybos klausimus. Ir taigi klausimas yra toks, kodėl jūs ir toliau svarstote šį kaiminystės e, susitarimą, kai yra tiek daug problemų šalyje. Uh, Dėkoju, ponui Derosa. Dabar suteiksiu žodį ponams Ori ir Elmalė ir vėliau suteiksime galimybę pasisakyti komisijos atstovui, bet paprašyčiau kalbėti trumpai. Uh, Labai ačiū už klausimus. Dėl užsieniečių klausimą. E, kalėjimus esančių nelibaniečių skaičius siekia 35 procentus. 30 procentų užsieniečių jau yra atbuvę jiems e, skirtą laiką, bet dar nėra paleisti. Iš jų 60 procentų yra palestiniečiai ir sirai, kurie ilgą laiką gyveno Libane, o likusieji 19 procentų yra visokios kitos tautybės ir didžiausia grupė yra sudaniečiai. Dar didelė dalis tarp moterų kalinių yra e, namų šeimininkės iš tokių valstybių e, kaip Filipinai, Šri Lanka, Nepalas ir panašiai. Mes turim statistikas, kodėl tos moteris yra kalėjimuose. Pirmoji priežastis yra ta, kad didelė dalis jų neturi leidimo gyventi, neturi dokumentų. Dažnai tai yra ne jų kaltė, o dėl to, kad darbdaviai e, konfiskuoja jų dokumentus. Antra priežastis, jos patenka už tokius nusikaltimus kaip vagystės. Bet aš mielai pristatyčiau išsame statistiką apie Libaną ir įvardančiau problemas. Kitas klausimas dėl e, iš, ypatingų teismų Sirijoje. Taip, yra vienas teismas, kuris vadinasi aukščiausias valstybės saugumo e, teismas, sukurtas pagal e, neįprastinių situacijų įstatymo įstatymę numatytą tvarką. Kiek mes žinome, jame yra maždaug 250 žmonių per metus nubaudžiama. Ir neseniai gavom informacijos, kad gali būti, kad atsidarys antrieji to teismo rūmai. E, turbūt būtų galima sakyti, kad tai yra tam tikra prasme E, dirbtinis teismas, džiunglių teismas. 30 metų ten jau dirba e, vyriausių teisėjų tas pats asmuo ir jis net neketina pasitraukti. Dauguma kurdų aktyvistų įtariamų islamo šalininkų. Įtariami to, kad jie yra islamo šalininkai, patenka į tą teismą, bet ir daug politikos aktyvistų ten patenka. Ir E, dar dėl to valstybės saugumo teismo galėčiau pasakyti, kad padėtis šiandien kiek negerėja. E, jo e, veikloje nematome jokių patobulėjimų, tai yra vienas iš didžiausių iššūkių. Ir vienas iš pagrindinių klausimų čia yra, kokia būtų tikroji Europos strategija Sirijos atžvilgių. Čia, manau, yra tas klausimas, už kurį galėtumėm duoti milijoną eurų. Taip, uh, Pareiškimų labai daug. Taip, visi labai nervinasi, nes niekas nežino, kokie yra iš tikrųjų santykiai su Sirija. Ir ES negali atlikti pagrindinio vaidmens politiką formuodama strategiją. Pergalvojame, labai sunku yra sukurti aiškę strategiją, bet žinom, kad strategija dėl, kurtų, dėl kurdų neveikia. Taigi dabar laikas ieškoti kitų alternatyvų. Ačiū, Almalef. Labai ačiū. Du klausimai buvo pateikti ir aš galėčiau juos atsakyti. Pirmasis e, - kalinių skaičiai. Skaičiai, kuriuos aš turiu, sutampa su daugumos kitų Sirijos viduje ir už jos ribų veikiančių tarptautinių organizacijų statistika. 500 e, yra e, kalinių už žodžio laisvę įkalinti ir 1700 e, yra dingusių dėl teismo nagrinėjimo. Niekas negali aiškiai pasakyti, kaip yra bylos nagrinėjimas. Galim pažvelgti į du konkrečius atvejus - mano tėvo atvejį ir Hasanį atvejį. Abu tie žmonės buvo advokatai, jiems kaltinimai metami tokie patys, ir jie būtų atmesti pagal tarptautinę teisę. Tačiau e, mano tėvas buvo teisiamas karinėme teisme, o e, kitas asmo buvo e, baudžiamas paprastame civilinėme teisme. Abu gavo po trejus metus kalėjimo. Kodėlgi mano tėvas buvo baudžiamas kariniam teisme? Todėl, kad jis buvo tarnavęs kariuomenėje, o tas kitas e, nuteistasis niekada nebuvo buvęs kariuomenėje. Kodėl taip yra nusprendžiama, kodėl kaliniai vieni būna teisėmi vienam teisme, kitai kitam, tik Dievas žino. Bet galų gale bausmės taikomos visiems vienodos. Bausmės yra nusatytos iš anksto. Tai atrodo keista, bet Muhamed Hasseno e, nuosprendis buvo aiškus iš anksto. Mes žinojome mm, iš anksto, kad jis bus nubaustas trejiems metams. Ačiū ponas Rūrts. Much, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju gerbėmims parlamento nariams už tokius labai protingus klausimus. Aš girdėjau du klausimus, kurie yra tarpusavėje susiję. Iš esmės tai yra ES svorio klausimas, kaip mes galime tapti įtakingesni. Žinome, kad ES jau kreipėsi pačiu aukščiausiu lygiu, ponė Aštan tą padarė ir Europos parlamentas rugsėjo 9 dieną, nes mes norėjome, kad būtų pasiekta daugiau pažangos su Sirija. E, buvo pasiekta nedaug trumpalaikių rezultatų, kaip matome. Taigi diskusija apie asociacijos sutartį tęsiasi jau dabar ilgai, truputėlį tai primena vištos ir kiaušinio diskusiją, ar nereikėtų asociacijos sutarties atsisakyti dėl to, kad nedaug pažangos yra daroma žmogaus teisų požiūrių, ar, o galbūt e, žmogaus teisų srityje nėra pažangos, nes nėra asociacijos sutarties, nes asociacijos sutartis numatytų priemonės ir mechanizmus ES įsikišti. Sutarimo sąlygos jau buvo aptartos Europos parlamente, net ir šioje salėje buvo jie aptarti ir girdėjome ir pranašumų ir trūkumų to dokumento, bet aš galiu tik pacituoti Europos parlamento rezoliuciją, kuri buvo priimta rugsėjo 9 dieną. Ir septintame punkte parlamentas sako, kad parlamentas mano, per, mato perspektyvą E, pasirašyti asociacijos sutartį, nes tai suteiktų puikią progą spręsti žmogaus teisų pažeidimų problemas ir sustiprinti žmogaus teisų procesus Sirijoje. Europos, Sąjungo, Europos parlamentas kreipėsi Europos komisiją ir tarybą, kad pasinaudotų šiuo gyvybiškai svarbiu svertu priimant ES veiksmų planą, kuriame būtų numatytos priemonės pagerinti žmogaus teisų padėtį, per, pad, e, padarant spaudimą Sirijos administracijai. Ačiū. Dėkoju. Kelias nuo susirimo pasirašymo iki ratifikavimo yra netoks jau trumpas. Be abejo, ta, tuo laiku reikia pasinaudoti tam, kad pagerėtų žmogaus teisų padėtis. Kaip šiandien girdėjome, diskusijos buvo tikrai labai gyvos, išklausėm labai gyvų liudijimų, tikrų realių žmonių istorijų. Mes tikrai išgirdom labai vertingos informacijos iš Nadim Huri ir Haitam Malek ir turime neužmiršti iš tų dalykų ir turime dirbti su Sirija ir Libanu, siekdami demokratijos ir žmogaus teisėjų tikslų. Dėkuoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Na, tem, nuo šios temos pernelyg regis nenutolsime. E, norėčiau pasakyti, kad žmonės, kurie patiria žmogaus teisų pažeidimus, turėtų tiksliau mes turime padėti visiems žmonėms, kurie patiria žmogaus teisų pažeidimus. Kolega Higgins prieš keletą savaičių dalyvavęs mūsų posėdėje paliudijo apie e, apie žmogaus teisų pažeidimus Kazakstane ir ta šalis dabar vadovauja uh, EBPO. Ir tai yra tikrai labai rimta padėtis. Mes dėl prezidento Nazarbaevo vizito kėlėme šitą klausimą ir mūsų prezidento vizitas buvo atidėtas nuo antradienio iki pirmadienio, rytoj pagaliau susitiks su prezidentu Nazarbaevu, mūsų parlamento pirmininkas ponas Jeržibuzikas. Norėjau pasakyti, kad užsienio reikalų komitetas priėmė visai neseniai e, rezoliucijos projektą dėl santykių tarp ES ir OACD. Gruodžio mėnesį Astanoje vyko sustikimas ir E, ten yra pasakyta, kad turi būti įdėktos tokios vertybės kaip žodžio laisvė, žmogaus teisės ir panašios. Aš norėčiau pasakyti, kad buvo žengta iš pradžių vienas kitas žingsnis, o dabar štai Kazakstanas kelia savo kandidatūrą jungtinių tautų taryboje viename, vienam iš svarbiausių postų. Iš kolegos Stevensono ir, ir kito kolegos gavau laišką. Jie tada organizacijoje rūpinasi aplinkosaugos klausimais ir aš sakiau, kad jo laiško žodžius perduosiu ir jums. Jis savo laiškė sako, kad Kazakstanas pabrėžia tokius dalykus kaip kova su klimato kaita, kaip kova su e, E, terorizmu, kaip e, būtinybę plėtoti tarptautinį transportą ir panašiai. Tai bus pirmas kartas, kai bus surinktas tokio lygio vadovų sustikimas. Nuo 99 metų, man atrodo, pirmas toks į, įvyks. Ir kolega Stevenson noriu dar pacituoti, kaip žinia, Kazakstanas yra e, Centrinėje Azijoje viena iš labiausiai išsivyščiusių respublikų. Ir ES yra viena iš svarbiausių to šalies partnerių, kalbant apie investicijas. Norėčiau pereiti prie mūsų klausimo dabar jau. Pirmiausia, norėčiau paminėti Jacqueline Hale, ji yra atvykusi mūsų posėdį. Ji yra iš atviros visuomenės instituto, kur ši organizacija nagrinėja Centrinėje Azijoje žmogaus teisų klausimus. Turime daktarę Adrianą Berg iš Human Rights Watch organizacijos. Mums taip pat malonu pasakyti, kad turime ir vienos iš nevyriausybinių organizacijų atstovą Kazakstane. Nes paisant didelių sunkumų ir pavojaus savo asmeniui, šis asmo atvyko į mūsų posėdį ir jis taip pat gaus žodį, turės galimybę pasisakyti. Pradėkime nuo kolegos Berg. Keletą minučių, pasakykite keletą svarbiausių dalykų su pranešimu, o paskui pereikim prie diskusijų, nes mums daug įdomiau yra laisvas kalbėjimas, o ne rašytinių tekstų išklausimas. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkoju, kad pakvietėt Human Rights Watch dalyvauti šiame klausimuose. Per keletą pastarųjų metų pozityvių žingsnių žengė Kazastano vyriausybė vienintis žmogaus teisės. Buvo ratifikuota tos dokumentas dėl žmogaus teisų apsaugos priemonių buvo padarytos tam tikros reformos baudžiamuosiuose teismuose, tačiau e, dabar nematyti svarbiausių pasikeitimų, esminių pasikeitimų. 2010 metais e, OACD pirmininkaujant Kazakstanui žmogaus teisų situacija negerėjo ir kai kur netgi pablogėjo. Buvo priimti, priimtos įstatymo pataisos, kurios riboja interneto laisvę ir raiškos laisvę. Vyriausybė baudžia aktyvistus už tai, kad pažeidžia tas, to, tos apribojimus. Kai kurie aktyvistai 2010 metais pateko į kalėjimą. Jevgedijai Žoftov, vienas iš lyderių kovoje žmogaus teisės ir toliau yra kalinamas. Nepriklausomi žurnalistai, kurie kritikuoja vyriausybės praktiką, taip pat yra grasinimus, jie areštuojami, jie sulaukia pasmerkimų už nevašmeištą ir jie yra baudžiami ir persekiojami. Media Watchdog uh, sakė, kad 2010 metais per pirmą pusmalį, pusmetį penki žurnalistai buvo fiziškai užpulti ir kai kurie taip pat sulaukė uh, kaltinimų kriminaliniais nusikaltimais. 2010 kovo vyriausybės vadovo informacijos tarnyba pranešė, kad e, buvo įdėkta kompiuterių stebėsenos e, tarnyba, kad bus uždarinėjami taip vadinamieji e, greunantis tvarką tinklalapiai. Dabar 12 tinklalapių yra uždaryta, įskaitant kai kuriuos labai populiarius tinklalapius, pavyzdžiui, rusų kalba leidžiamus tinklalapius, tokius kaip Respublika ar, ar kitus. E, Ramazan Jezergiejev Almata Info laikraščio leidėjas taip pat buvo persiekiojamas. Jis buvo paleistas į laisvę atlikęs trečdalį bausmės. Jis buvo nuteistas trims metams kalėjimo 2009 metais už tai, kad nevaskaidė valstybės paslaptis, nes jo laikraštis paskelbė informaciją iš nacionalinio saugumo komiteto laiško. Ir čia buvo išvelgtas kriminalinis pažeidimas. E, jis neturėjo galimybės pasirinkti advokato ir neturėjo galimybės naudotis jo paslaugomis. Kovo 26 dieną Vladimir Kozlov buvo nuteistas taip pat Jis yra opozicinės partijos vadovas administracinio arašto 20 dienų. E, buvo pateikti įrodymai, kurie buvo štai kokie. Šis žmogus platino lapelius, kur buvo pasisakoma prieš asmens Kazatomprom vadovo kritikavimą. Įdomu yra štai, kas Kozlovas dalyjo lapelius pėstiesiems Almatoje. Žmonės, kurie tuo pat metu komercinius lapelius dalyjo, ne, nesulaukė jokio patraukimo atsakomybė, o nusikaltimas buvo pats lapelių dalymas, ne kas nors dar. Dream socialinio judėjimo vadovas taip pat sulaukė 15 parų administracinio arešto už tai, kad 500 žmonių subūrė, susibū, su, subūrė diskusijoms. Uh, Ar gegužės antrąjį vyko teismas. Birželio 23 teismas nubaudė šitą žmogų trejus metus kalėti. Bent penki žmonės, e, penki, trys žurnalistai ir du žmogaus teisų aktyvistai buvo nuteisti už tai, kad buvo rengiami nesankcionuoti e, mitingai ir už tai, kad jie nepakluso valdžios struktūroms. Vienas žmogus buvo nuteistas už tai, kad protestavo prieš kontroversišką įstatymą. O tas įstatymas e, Nusultanui Nazarbajevui suteikė galimybę visus metus turėti imunitetą, nebūti persekiojimų teismų. 2010 metais yra metai laiko, kai yra kalinamas Evgenijus Žoftav, vienas iš žymiausių žmogaus teisų gynėjų. Šis asmuo įsteigė žmogaus teisų biurą ir teisinės valstybės biurą. Jis buvo apkaltintas ir įkalintas. Jis keturis metus e, buvo išsiųstas į kalėjimą. E, bet tai nėra paprastas kalėjimas, yra tas kalėjimas, kuris, kur, kuriame žmonės turi daugiau laisvių negu paprastai. Jis, gali, jis galėjo gyventi tos įstaigos išorėje. Būtų galėjęs gyventi, bet tokios teisės nesulaukė buvo paskelbtas pranešimas dėl piknaudžiavimo žmogaus teisėse, žmogaus teisėmis dir, panaudojant šią darbo jėgą įkalintus asmenius dirbti ūkiuose. Žmonės negauna sutarčių dar ir dirba 8-9 mėnesius be atlyginimo, kai kurių darbuotojų pasai atimami ir tie žmonės tiesiog dirba priversinėmis sąlygomis. Ehm, tabako ir medvilnės gamyklose yra didžiulių problemų. Ten dirba 80 metų vaikai. Vaikų darbas yra tikra problema medvilnės auginimo e, ūkiuose. Žm, nes vaikai dirba su pesticidais ir kitomis pavojingomis medžiagomis. 2010 metais Philip Morris International ir Philip Morris Kazakhstan peržiūrėjo savo sutartis su ūkininkais ir pasiekė, kad ūkininkai galėtų gauti nuolatinį atlyginimą, reguliariai mokami atlyginimą, mokamą atlyginimą ir tam tikrą apsaugą. Buvo įtiektas mechanizmas skundams pateikti, kad būtų galima įsitikinti, kad žmonės dirba geromis sąlygomis ir kai dėl buvo stengiamas užkirsti kelią tokiams problemams kaip vaikų darbas ir žmonių išnaudojimas. Buvo numatyta, kad vaikai turėtų eiti į mokyklą ir jų darbas turėtų būti draudžiamas. Norėčiau paminėti Astanoje lapkričio mėnesį vyksančią žmogaus teisų konferenciją. Tarptautinės organizacijos ir Kazakų pilietinės suomės organizacijos rengia šią e, konferenciją E, prieš prasidant OECD vadovų sustikimui. Ši e, konferencija bus tam tikra platforma nevyriausybinėms organizacijoms pateikti savo strategijas, e, siekiant geriau ginti žmogaus teisės. Tai nebus oficialios darbo tvarkės kažkokios dalis, tiesiog bus galimybė susiburti toms organizacijoms ir pareikšti savo ketinimus dirbti šioje srityje. Spalio mėnesį Kazakstano vyriausybė organizacinio komiteto e, vadovo paprašė, kad būtų tas paralelinis renginys, o ICD vadovų sukimui paralelinis renginys atšauktas. Nepaisant to, kad tokia konferencija yra visiškai legalus įvykis, vykstant vadovų sustikimui, Kazakų vyriausybė regis iš įrenginį žiūri kaip į politinę iniciatyvą, kurios tikslas yra sugadinti tą vadovų sustikimą. Mes suprantame, kad Kazakstanas savo e, vadovavimą šiai organizacijai laiko vienu svarbiausių dalykų, Astanai tai yra tikslas, tačiau tai neturėtų būti pretekstas išvengti šalyje egzistuojančių uh, problemų ir pilietinės visuomenės organizacijos turėtų taip pat turėti teisę burtis į savo organizaciją. Tad kreipiamės į Europos parlamentą paraginti Kazastano vyriausybę nedrausti tos paraleliai vyksiančios konferencijos ir mes norėtume, kad mes galėtume savo renginį surenkti netrukdomi. Ačiū. Dėkoju poniai Berg už pristatytą informaciją. Aš bendradarbiauju su jūsų kolega ir mane šokiruoja tai, kaip Kazakstano vyriausybė elgesi su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės judėjimais. Be jokios abejonės mes prie šio klausimo dar grįšime, kadangi Kazakstano logo, pirmininkaujant SBO, buvo pasitikėti tradicijomis ir um, gerai praktikai ir tai, ką jūs pasakėte, tikrai netitiko tam paskelbtam šūkiui. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Jacqueline Hale. Pone pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti. Aš tikrai nekartosiu tų pastabų, kurias jau užsakė kolegė, dėl to, kad laiko turime labai mažai. Norėčiau sutelkti dėmesį į pirmininkavimą SBO. Ir tai yra prarastos galimybės pavyzdys. Mes tikrai dėjome labai daug vilčių į Kazakstano pirmininkavimą SBO, tikėjomės, kad žmogus teisė padėti šalyje pagerės. Deja, rezultatai mus nuvylė. E, gruodžio mėnesį 2007 metais e, užsienio reikalų ministras Tažį davė įsipareigojimus, kurie deja nebuvo įgyvendinti, jie nebuvo perkelti į teisės aktus. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Žiniasklaidos laisvės ir šmeišto dekriminalizavimo pavyzdį. Madride Kazakstanas davė labai daug įsipareigojimų, dėja jų neįvykdė šių metų vasario mėnesį. Mes matėme, kai du tinklaraščiai buvo užblokuoti Kazakstane. Jie buvo užblokuoti tuo pačiu metu, kai buvo įsteigtas, įsteigta kontrolės tarnyba kovoti su politiniu ekstremizmu. Ir tai kelia didžiulį nerimą Kazakstano pilietiniai visuomeniai. Mano kolegė jau kalbėjo apie žurnalistų situaciją, kuriuos vyriausybė pastaruoju metu ėmė spausti. Taip pat norėčiau paminėti, kai Sergei Pov buvo prispaustas dėl to, kad tarsi atskleidė valstybės paslaptis Kirgizijos žurnalistas, kuris iškrito iš pastato surištom rankom ir kojom, turiu pasakyti, kad tas atvejis Kazakstano valdžios institucijų nebuvo tinkamai tirtas. Taip pat su tuo susiję yra laisvė išpažinti savo įsitikinimus ir religiją. E, Kazakstanas teigia, kad plėtos pakantumą pirmininkaujant SBO. Deja, naujas administracinis kodeksas ir toliau numato bausmes už taikę religinę veiklą. Tarp apribojimų reikia paminėti cenzūrą, literatūrinę cenzūrą, taip pat nepakantumo kurstimą, tam tikrus apribojimus, grasinimus ir nuobaudas, kurios gali būti skirtos tiek registruotoms, tiek neregistruotoms religinėms mažumoms ir individams. Tikintieji taip pat kartais yra baudžiami ir įkalinami. Jų teisės yra apribotos. Buvo bandyta iš religinių bendruomenių atimti jų nusavybę. Mano kolegė jau paminėjo aukščiausio lygio sustikimą Astanoje ir mes raginame Europos parlamentą ir Europos Sąjungą iškelti šį klausimą Astanos valdžios institucijai. Dėl teisės į nešališką teismą mano kolegė jau paminėjo atvejį prieš Jevgenijų Žoftis. Taip pat galėčiau kalbėti apie kankinimus. Mes tikėjomės ir vis dar tikimės, kad vyriausybė imsis konkrečių veiksmų. Iš esmės, kankinimai yra paplitę ir asmenys atsakingi už kankinimus yra nebaudžiami Kazakstane. Tai yra labai rimtas klausimas, labai rimta problema, kurią iškėlė specialusis pranešėjas ir tą problemą 2009 m. lapkričio mėnesį Europos žmogaus teisų teismas pakartojo šią problemą byloje Kabulov prieš Ukrainą. Tai rodo, kad ekstradicija kad e, žmonės sugražinami į Kazakstaną gali susidurti su kankinimu grėsme. Ir baigdama norėčiau paminėti, kokiosgi galimybės laukia ES jos santykėje su Kazakstanu. Kazakstanas buvo su sukūręs 2009-2012 metams labai išsamų žmogaus teisų veiks, veiksmų planą. Jeigu šis planas būtų gyvendintas, tai padėtis žmogaus teisų sferoje Kazakstane tikrai pagerėtų. Todėl mes skatiname Europos parlamentą, ES ir ES komisiją paraginti Kazakstano valdžią įgyvendinti šį planą, derinti su Kazakstano valdžios institucijomis. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į teisės aktus susijusius su kova prieš kankinimus. Reikia atkreipti dėmesį į jungtinių tautų komiteto prieš kankinimus pateiktas rekomendacijas ir nuorodas. Ir galiausiai norėčiau paraginti kolegas iš ES kad Kazakstanas ne tik leisų teisės aktus, tvirtintų tarptautinius susitarimus, bet praktiškai pagerintų žmogaus teisų padėtį, kad pilietiniai visuomeniai būtų leista atlikti jos vaidmenį stebint valdžios institucijų veiklą, kad nevyriausybinėms organizacijoms būtų leidžiama e, lankytis ir sudalyvauti Astanoje vykstančioje aukščiausio lygio konferencijoje. Kadangi Kazakstanas baigė savo pirmininkavimą SBO, reikėtų užmėgsti dar glaudesnius ryšius su Kazakstano institucijomis dirbančiamis žmogaus teisų ir demokratijos srityje. Tai yra labai svarbu, kaip paminėjo ponė pirmininkė, tuo metu, kai Kazakstanas 2012 metais nori gauti vietą Junktinių tautų saugumo taryboje. Reikėtų pasimokyti iš tų klaidų, kurios buvo padarytos Kazakstanui pirmininkant SBO. Ir reikėtų reikalauti iš Kazakstano realios pažangos vykdant pažadėtas įvykdyti reformas. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju poniai Hale. Jūs kalbėjote, kad žmogaus teisų veiksmų planas nėra pakankamai įgyvendinamas. Taip pat nėra įmamasi reikiamų priemonių dėl saugiklių ir nėra paisomos jungtinių tautų kovos su kankinimais rekomendacijos. Aš norėčiau dabar pasveikinti poną Kurmanov, e, žmogaus teisų organizacijos Talmas pirmininką, nepaisant grėsmės jo asmeniui ir didelių sunkumų, jis dalyvauja šiame susitikime. Mhm. Pone Gurmanov, jūs galite kalbėti rusiškai. Dėkoju. Man tenka garbė pasisakyti Talmas organizacijos vartų, tai yra nepriklausomų profesinių sąjungų organizacija. Taip pat kalbu pilietinių judėjimų vardu, kuris vadinasi Kazakstanas 2012. Norėčiau išdėstyti alternatyvų opozicinį požiūrį į oficialią propagandą. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Kazahstanas neva didžiuliu greičiu žengia pirmin ir sako, kad įvyko visokių teigiamų teisėkuros pasikeitimų, tačiau su realybė tie žodžiai nieko bendro neturi. Jokie pažadai, kuriuos davė 2007 metais Madride vyriausybė nebuvo gyvendinti. Tai yra susirinkimų laisvė, va, žodžio laisvė, politinės veiklos laisvė. Niekas iš to visko nebuvo įgyvendinta. Nežiūrint to, kad šalies konstitucijoje yra numatyta teisė burtis į taikius susibūrimus, 90 procentų atvejų e, valdžia at, partijoms, profesinėms organizacijoms atsako galimybę renkti streikus ar susibūrimus. Žmonės, kurie renkasi į protesto akcijas be leidimų, nuolatos yra baudžiami ir yra areštuojami. Ir man taip yra atsitikę per praeitus metus ir kitiems žmonėms. Administracinės baudos buvo skirtos dešimtims aktyvistų, kurie sudaro mūsų organizacijų brandolį. Aš jums minėjau, kokios yra organizacijos, kuriams aš atstovauju. Šių metų bėgėje Dalyvaujant administracijos struktūroms buvo atleista iš darbo daugybė profesinių sąjungų atstovų dėl neva neteisėtų streikų rengimo. Iki šiol e, neįmanoma užregistruoti opozicinių politinių partijų, tokių kaip OSDP, Azat ir Alga liaudės partijos, kurios galbūt taip ir nesugebės dalyvauti parlamento rinkimuose. E, laisvė naudojantis internetu yra labai apribota. E, žmonės, kurie kuria internetinius tinklalapius, yra prilyginami žiniasklaidos darbuotojams. E, daug, visa eilė tų tinklalapių yra blokuojami, prieš mane kalbėję kolegos jau tai minėjo. Laikraštis Respublika negali būti išleista ne vienoje leidykloje dėl valdžios draudimų. Štai aš turiu laikraštį Respublika, čia ji leidžiama pogrindyje. Ir jis ir yra spausdinamas slaptai, nes, kaip jau sakiau, jokia spausdinė neapsima to laikraščio spausdinti. Taip pat SanTV video portalas patiria spaudimą. Jam grasinama, kad jis bus uždarytas ir kad bus imtams finansinių sankcijų prieš šį e, portalą. Ka, imamas įkaltinimų teroristinę E, veikla, nors jokio teroristinio išpolio šalyje nevyko pasarojų metu. Tų žmonių visa kaltė, e, kurie sėdi kalėjime dėl spets tarnybų, buvo ta, kad jie e, dalyvavo tam tikrose islamo srovėse, su islamo judėjimuose, kurie buvo taikus. Taip pat buvo pažeista Junktinių tautų konvencija dėl pabėgėlių. 29 uzbekų pabėgėliai buvo areštuoti dar birželio mėnesį ir dažnia, ir greičiausiai tie žmonės į Uzbekistaną bus ekstra, išduoti ekstra, pagal ekstradicijos procedūrą, ten jų laukia mirtis, vykdydamos spaudimas įvairioms e, kompanijos. Norėčiau pasakyti, kad vaikų darbas yra plačiai e, naudojamas. E, apie tai kalbėjo Human Watch Rights organizacija. Kukasasane tai yra draudžiama. O interneto tinklalapis, kuris paskelbtas e, šios organizacijos e, pranešimas, yra blokuojamos. Yra daug vaikų migrantų, jie, tai vaikai gali dirbti, nes jų tėvai neregistruoti, būdami migrantais. Tad dabar mūsų valdžia nori įsteigti registracijos institutą, kad žmonės negalėtų laisvai judėti šalyje ir tai bus dar labiau diskriminuojantis įstatymas, negu prieš tai egzistavęs TSRS. Aš jau net nekalbu apie kalinių teisės Kazakstane šiemet. Kazakstane Pamatėme, kad nedaug buvo pažengta nuo patyčių e, iš kalinių nuo Stalino gulago. Ta pati lagerių sistema, kuri veikia Stalino laikais, veikia ir dabar. E, buvo išsaugotos e, vidaus tvarkos grupės, taip vadinamos. Ir tas grupės sudaro kriminaliniai darbuotojai ir tos grupės naudojamos tam, kad būtų galima terrorizuoti likusi kontingentą. Šių metų eigoje buvo surenkta tūkstančiai protesto akcijų prieš neįmanomas uh, sąlygas kalėjimuose, prieš patyčias. Kaliniams labai sunku pakesti nuolatinius uh, tyčiojimus iš jų ir labai sunkias sąlygas de, ne, ne, nepatyręs tų, nepaištvėręs tų patyčių rūpiučio 9 dieną, tokių patyčių, kaip pavyzdžiui, karš, kai, nepatyręs tokių patyčių, e, e, surengė protesto akciją tie kaliniai, nes jiems buvo taikomos pačios įvairiausios priemonės, šaltis ir karštis ir panašiai. E, žmonės išrengiami nuogai ir malšinant šį e, maištą daug žmonių buvo sužeista, o vienas apsipylęs benzinų susidegino. E, to incidento metu žuvo daug žmonių. Nežiūrint vyriausybės pareiškimų, mes matome, kad teisingumo sistema neprogresuoja, regresuoja. Mes e, žinome, kad egzistuoja žuvusių kalinių laiškai. Nežiūrint į tai, kas sakoma, yra daug um, įrodymų apie tai, kad kaliniai, kaliniai kalėjime kankinami, kad jie žudomi ten. E, niekas iš prižiūrėtojų ir kalėjimo darbuotojų už tai nepatyrė jokios atsakomybės. Mukdahanovas, Muhamedas Kalyjevas, Maksimas Kažanovas nusižudė. E, visi tie žmonės neturi būti užmiršti, o kaltieji turi prisimti už tai atsakomybę. Savivalės labai daug. Vadimas Huramševas tris metus sėdėjo kalėjime, jisai patyrė visas represijas ir jis matė, kokius viduramžiškus kankinimus patyrė tie žmonės. Jis, tas asmo bijo dėl savo gyvybės ir į šį posėdį netvyko. Tačiau mes žinome iš jo, kokia yra padėtis Kazakstano kalėjimuose. Aš taip pat norėčiau paliesti politinių represijų klausimą Kazakstane. Kazakstano kalėjimuose ir kolonijose e, yra laikomi veikėjai, kurie nukentėjo dėl savo politinių įsitikinimų, tokie kaip Ramazan Jezergijev, e, kuris neva atskleidė valstybės paslaptis, taip pat rašytojas Aronė Tabek. Jis atsisėdo į kalėjimą, kadangi gynė vidaus migrantų teisės. Na, o kitus atvejus jau girdėjote, tai čia buvo paminėti. Rengiamos atviros provokacijos, tausima specialiosios tarnybos, jos nukreiptos prieš profesinių e, organizacijų sąjungų atstovus, tie žmonės užpuolami, paskui kaltinami huliganišką veiklą ar pasipriešinimu policijai. Tai štai, dviems metams už tai buvo nu- nuteistas Aido Sadikaf. Jis buvo sumuštas, tą padarė gegužės mėnesį policijos darbuotojai ir buvo pats apkaltintas. Ir pateko į teismą. Yra ir video medžiaga, ir, ir nuotraukos iš to sumušimo. Ir iš to matyti, kad tas asmuo yra nekaltas, tačiau Kazakstano teismas atsisako nagrinėti šią video ir fotomedžiagą. Mes ją turime ir galėtume parodyti visiems, kam to reikia. Uh, E, lygiai toks pat scenarius buvo pritaikytas keturiems metams nutaisus Arman e, vadovą Armeną Narimbaevą. Jis buvo kaltinamas piktybinių priešinimus į policiją ir teisėjų žaidimu, tačiau kaltė buvo ta, kad gegužės mėnesį iškėlė šūkį, kuris reiškia Nazarbaevai išeik. Daugiau negu 50 dienų šis žmogus buvo paskelbęs bado e, streiką, buvo paskelbti įrašai, kuris nevapuolė policininką ryžėdį teisėją, tačiau iki šiol jokie reikalavimai iš nukentėjusių pusės nebuvo pat, patenkinti, jo negali aplankyti artimieji. E, už huliganišką elgesį profesinių sąjungų veikėjas Igor Kolov taip pat buvo nuteistas. Jis buvo žiauriai sumuštas, sulaužyti šonkauliai, sukrėstos smegenys ir tą juodą darbą atliko provokatoriai. E, policija neva pametė jo pareiškimą e, kuris pasiskundė šito, dėl šitokios veiklos prieš jį ir paskui buvo bandyta jį patį apkaltinti. Na, o išlaisvinimo dienais buvo įmestas į policijos mašiną ir slapta nuo šeimos buvo išvežtas už miesto ribų, sumuštas ir išvežtas iš mašinas. E, dešimčiai parų buvo pasodintas į kalėjimą Vadin Kuramšim, taip pat žmogaus teisų aktyvistas, aš apie jį kalbėjau. Kad jis negalėtų sutikti su Europos parlamento delegacija, tai buvo padaryta ir tam buvo užkirstas kelias šio būdu. Fiziškai žmonės yra puolami, opozicijos partijų vadovai ir, ir nariai patiria persekiojimą, nepriklausomus profesinės sąjungos ir jų atstovai taip pat, žinomi veikėjai taip pat. Prieš dvi savaitės buvo susprogdintas automobilis, kur važiavo šachtininkų šeima, Tahir Muhamedjano šeima. Prieš porą dienų E, šį šachtininką, žmogus teisų aktyvistą bandė pagropti specialiusios tarnybos ir jį, pasod... ir jį įkalinti psichiatrinėje ligoninėje. Įsikišus aktyvistams šis asmo buvo paleistas, tačiau dabar Karagandos srities e, valdžia nori neišleisti jo iš būtų, nori, kad jis ten gyventų visą laiką. Aišku, yra daugybė faktų, kad tas žmogus buvo nekarta užpultas, to žmogaus gyvybė grėsia pavojus. Dešimtis aktyvistų patiria pat, e, grasinimus. E, ir ne tik grasinimus, bet ir fizinį susidorojimą, kai kas iš jų ir dabar guli ligoniniai. Pernai Varšuvoje buvo e, taip pat sumuštas žmogus, nieks nesurado kaltų. Vėlgi, gaisro atveju, nes nei sukeltų viename iš žmogaus teisų gynėjų biuro, niekas nerado kaltų, kas sukėlė gaisrą ir kas tai padarė. Pono Kašanovo E, atžvilgių buvo surinkta provokacija, buvo pakešti narkotikais, buvo areštuotas. 8 tūkstančiai naftininkų turėjo pradėti protesto akciją, kuri tęsiasi iki šiol. Tagan Kašanov spaudžiant e, profesiniams sąjungoms ir kitiems žmonėms buvo paleistas, tačiau baudžiamoji byla neužbaigta, jis bet kada gali būti gražintas į kalėjimą. Kitaip manantis profesinių sąjungų darbuotojai patiria nulatinį terorą ir represijas. Aš norėčiau baigdamas pasakyti štai ką. Daug atstovų nevyriausybinių organizacijų atvažiuoja į šalį, atvažiuoja pranešėjų, atvažiuoja žmogaus teisų komiteto atstovų ir atvažiuoja daugybė kitų specialistų, tačiau žmogaus teisų klausimas nenagrinėjimas pakankamai plačiai. Ir daugelis tų žmogaus teisių gynėjų netliko sisteminės analizės apie tai, ar gerėja padėtis žmogaus teisų apsaugos ir tie Kazakstane. Daugiau negu 50 paragrafų žmogaus teisų hartijos e, yra priimta, tačiau daugybės jų atžvilgių nebuvo pasiekta jokio pagerėjimo, tik pablogėjimo. Žmonės negali gauti informacijos. Šiandien Kazakstanas 162 vietoje pagal e, E, reporterių be sienų organizacija pagal e, galimybę gauti informaciją. 125 vietoje jis neseniai buvo. Na, jau dabar baigsiu savo pasisakymą. Norėčiau pasakyti, kad e, šalies valdžia skelbia laisvus rinkimus renksinti, tačiau šiemet priimti įstatymai dėl nacijos lyderio suteikia neribotas teisės e, prezidentui Nazarbaevui, kurios yra neribotos, tame tarp ir teisė uždrausti dalyvauti rinkimuose vieniems ar kitiems asmenims. Tai štai, kaip veikia Kazastano vyriausybė. Dėkoju. This, uh, Labai ačiū už e, šį pranešimą, ponė Kurmanovai. Kazakstano vyriausybė atsiuntė mums Teisingumo ministerijos vykdomai sekretorių Marat Bekitaevą. Prašom kelios minutės jums. Ačiū. Aš turiu kalbą parašytą raštu prieš akis. Kiek ilga ta jūsų kalba raštu? Mes galime medžiagą raštu išplatinti, bet turime e, tik ribotą laiką dabar jums kalbėti. E, Aš tik norėjau prisistatyti, nes aš manau, kad yra svarbu tai. O paskui pristatysiu pagrindinius savo kalbos punktus. Penkams minutėms, sako pirmininkas. Tiesą sakant, mano paties istorija yra labai geras pavyzdys, rodantis, kad kiekvienas Kazakstano asmo turi visą eilę teisių ir gali gauti gerą išsilavinimą, gerą darbą ir dirbti visuomenės labai. Aš pats užaugau eilinėje šeimoje. Mano tėvas buvo eilinis um, administratorius, valstybės tarnautojas. Ir baigęs universitetą aš gavau stipendiją, kurią finansavo Britanijos vyriausybė. Ir aš studijavau Londono ekonomikos universitete. Sovietmečių tai būtų buvę neįmanoma. Tačiau Kazakstanui taip greitai keičiantis, e, plėtojant bendradarbiavimą su aplinkiniu pasauliu, aš gavau tokią progą. Grįžęs iš Londono, aš pradėjau dirbti užsienio reikalų ministerijoje, po to dirbau ministro pirmininko kabinete, po to teisingumo ministerijoje o šiuo metu atsakingas už pagrindinės Teisingumo ministerijos reformas, skaitant ir pastarasias reformas. Tiesą sakant, aš užaugau kaime, kur buvo trys kalėjimai. Ir Kazakstano žmonės puikiai žino vietovę, kuri vadinasi Zarečnaja. Mano tėvas ten irgi dirbdavo. Atsiprašau, bet mes turim be galo daug, mažai laiko ir prieš tai kalbėjusiai visi išsakė labai svarbius e, aspektus. Norėtumėm sužinoti, kaip Kazahstanas vertina žmogaus teisės ir kaip bendradarbiauja su tarptautinė institucija. Aš suprantu, kad žmonių gyvenimas pagerėjo, bet čia mes kalbame apie labai konkrečius reikalus. O dabar pereisiu prie pagrindinio klausimo. Tiesą sakant, aš E, neužsimerkiu pavienių atvejų atveju. Tačiau aš suprantu, kad labai svarbu išskirti pagrindinės tendencijas žmogaus teisų srityje Kazakstane. Tiesą sakant, neseniai mes baigėme e, visuotinės periodinės peržiūros E, subjektas. Ta peržiūra vykdo Junktinių tautų žmogaus teisų taryba. Buvo patlikta 120 rekomendacijų, e, beveik 100 iš jų priemėm iš karto, po to po kiek laiko ir likusias priemėm. Dalis jų nebuvo priimta, tik šešios buvo nepriimtos, nes reikia daugiau laiko ir suprantam, kad tokioms reformoms reikia pinigų. Nuo pat pirmųjų Kazakstano nepriklausomybės dienų buvo pripažįstama kiekvieno asmens e, laisvės ir vertybės, kad jie galėtų susikurti e, pasaulietinę valstybę pagrįstą teisės viršienybės principų. O dabar perinu prie kankinimų. Mes gavome mes priėmėme Manfredą Novaką, kuris yra ypatingasis pranešėjas e, kankinimų klausimais. Po to jį pakvietėme dar kartą ir jis pats pasakė, kad Kazakstanas yra vienintelė valstybė, kuri ypatingai pranešėja pasikvietė į papildomą e, apsilankymą. Mes patys norėjome parodyti, kokias rekomendacijas jų gyvenom ir ką ketinome daryti. Mes aptarėme, kaip būtų galima įgyvendinti rekomendacijas dėl nacionalinių kankinimų prevencijos mechanizmų įgyvendinimo. E, laisvės atimimo vietose, o dabar ketiname išbraukti iš nusikaltimų sąrašo 46 rūšių nusikaltimus, po to, kai buvo priimtas Božėmojo kodekso pakeitimas. Taip pat planuojame įvesti naujas bausmių rūšis, kurios e, nėra susijusios su laisvės atėmimu. Tai bus tokios nuobodos bus taikomas maždaug šimte nusikaltimų rūšių. Kazakstanas yra pasirengęs e, bendradarbiauti visais įmanomais būdais, palaikome labai vaisingą bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis. Tai ypač pasakytina apie kalėjimų reformą ir apie. Ir čia mes palaikome ryšį su Penal International ir kitomis panašiomis organizacijomis. Labai gerai bendradarbiavome su Manfredu Novaku, aš savo darbę kart, keturis kartus su juo sustikau, Kazakstanas yra pasirengęs bendradarbiauti ir mes norėtume pakviesti visus, kam įdomu, atvykti į Kazakstaną. Ir nors nevyriausybinės organizacijos paminėjo daug pavyzdžių mes galėtume išdėstyti savo argumentus, kad juos nuneiktume. Aš turiu e, daug medžiagos ir esu pasirengęs susitikti šiandien vakare vėliau ir aptarti viską detaliai. Jeigu ko nors negalime aptarti dabar, aš esu pasirengęs susitikti su jumis e, Kazakstane ir viską ten aptarti. Laiko e, taupimo sumetimais dabar baigsiu. Ir tik pasakysiu, kad esame atviri bendradarbiavimui. Ačiū ponė Beketajevai. Mano pareiga pateikti Jums klausimą apie nevyriausybinio organizacijų konferenciją, kuri turėtų įvykti greta ESBO e, vadovų susitikimo, kuris vyks Astanoje e, gruodžio 1-2 dienomis. Kaip žinau, jūsų prezidentas susitiks rytoj su Europos parlamento pirmininku ir būtų labai gerai sužinoti, ar jūs esate pasirengę bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Jūs šiandien po pietų turbūt girdėjote, kad mes čia diskutuojam labai rimtai e, ir kalbame su pilietinės visuomenės organizacijos, kurios suteikia daug informacijos. Todėl mums nepaprastai svarbu, kad jūs bendradarbiautumėte su visuomenė ir Aš negaliu suvokti, kad Helsinkio hartiją būtų galima ignoruoti taip drąsiai. ESBO humanitarnė dimensija yra susijusi su bendradarbiavimu tarp valstybių ir pilietinė visuomenė, pilietinės visuomenės. Galime atsakyti tą klausimą. Taip, mes situaciją žinome. Ir aš sakyčiau, kad tai yra visiškas nesusipratimas. Kiek aš žinau, visi viešbučiai Astanoje, o kaip žinia, Astana nėra didelis miestas, buvo užsakyti jau rūpiučio mėnesį. Ir aš dalyvavau susitikime, kuriame kaip tik ir buvo aptariami šie klausimai. Buvo nuspręsta, kad Astanos vietos valdžios institucijos padės organizatoriams rasti vietą kurioje būtų galima surenkti konferenciją. Deja, e, sudėtinga bus rasti viešbučių, kuriuose galėtų apsistoti dalyviai. Tačiau vietos valdžios institucijos buvo paprašytos rasti viešbučius konferencijos dalyviams. Kiek man yra žinoma, vietos valdžia, akim, svarstys šitą klausimą ir nebuvo išduotas joks prašymas sustabdyti e, šios konferencijos organizavimą. Turėčiau grįžti dabar prie Adriana Berg. Kaip Jūs galėtumėte paaiškinti šią situaciją? Kiek man yra žinoma, aš kalbėjau su keletu organizatorių e, Varšuvos konferencijos metu. E, buvo padaryta registracija viešbutyje, buvo sumokėta suma, buvo užsakyta 17 viešbučių, dėje už viešbučių užsakymas buvo atšauktas, anuliuotas. Taigi, aš manau, tikrai šį klausimą reikia išnagrinėti, nes laiko turime tikrai labai nebedaug iki konferencijos. Prašyčiau įsijungti mikrofoną. Taip pat buvo pateikta informacijos, kad gruodžio pirmą dieną, pirmą ir antrą dieną dėl saugumo sumetimo bus uždarytas Astanos oro uostas, o tai dar kartą ir vėl reiškia, kad e, dalyviai negalės dalyvauti paraleliai vykstančioje e, konferencijoje. Right. Uh, Kadangi niekas neprašė žodžio pasisakyti, mes suteiksime galimybę tarti žodį Europos komisijos atstovui. atstovas iš Vidurio Azijos skyriaus. So thank you, uh, Mrs. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes ir laiko turime labai nedaug. Aš sutelksiu dėmesį į pirmininkavimą SBO ir su to susijusius klausimus. Galiu pasakyti, kad uh, mes esame nusivylę uh, tuo, kaip Kazakstanas vykdė įsipareigojimus dėkti politinės reformas. Pirmininkavant esbau. Mes manome, kad reikia Kazakstanui labiau ir tvirčiau ir energingiau vykdyti politinės reformas. Galėčiau pasakyti, kad parlamento patvirtinti įstatymų pakeitimai dėl rinkimų, dėl savivaldos nebuvo tokie, kokių mes tikėjomės, kuomet suteikėme galimybę Kazakstanui pirmininkauti SBO. Kaip žinia, registruotis partijai reikalingas skaičius buvo sumažintas, tačiau nustatyta riba vis tik tai yra per aukšta, kad būtų galima įtvirtinti realų politinį pluralizmą. 7 procentų riba, kad partijos atstovai patektų į parlamentą, mūsų nuomonė yra pernelyg aukšta. Turime, aišku, pastebėti ir tą teigiamą veiksmą, tą naują mechanizmą, kuris leidžia antrai partijai patekti į parlamentą, net jeigu ta partija nesurenka 7 procentų rinkėjų balsų. Buvo padaryta šiokių tokių minimalių pakeitimų žiniasklaidos įstatymę. Ir šmeištas vis tik tai išlieka nusikaltimas baudžiamas baudžiamąją tvarką. Ir turiu pasakyti, kad Kazakstano baudžiamajame kodekse yra šeši straipsnį, kurie gina valstybės tarnautojų garbę ir orumą, taip pat ir prezidento. Ir buvo bylų nagrinėtų teism, teismuose dėl žiniasklaidos nepriklausomybės klausimo. Taip pat įsigaliojo teisės aktai ribojantis inter, prieigą prie interneto, tokiu būdu yra apribota raiškos teisė. Galiausiai dėl savivaldos vaidmens. Mes manome, kad parlamento patvirtinti pakeitimai nesudaro realaus pagrindo savivaldai dirbti. Kaip minėjau anksčiau, mes esame nusivylę dėl Madride prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Galiausiai norėčiau iškelti dar vieną klausimą. Leader of a Nation įstatymo patvirtinimas. Mes, Europos komisija, džiaugiamės tais argumentais, kuriuos pristatė prezidentas Nazarbaevas, kuomet pasirašinėjo įstatymo projektą. Tačiau mus nustebino kiti dalykai. Ir kalbant atvirai, įstatymė yra daug dalykų, kurie netitinka esbo vertybių ir principų. Ir mes manome, kad tokie įstatymai tikrai nepaspartins Kazakstano demokratizavimo proceso. Dėkuoju. Now, Europe... Aš norėčiau padėkoti Europos komisijos atstovui ir apskritai visai informacijai, kuri buvo pristatyta šio trumpo klausimo metu. Aš turiu pranešti vieną žinę, jie aktuali Kazahstano kolegoms iš Kazahstano. Žinia yra iš parlamento pirmininko Buzeko. Parlamentas tikrai e, laukia atviro keitimosi nuomonėmis su Kazahstanu ir aš tikiuosi, kad diskusijos tęsis ir ateityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad palaikysime ryšius su ponu Kurmanov ir tikimės, kad nebus prieš jūs imtasi jokių represinių priemonių, nes jūs pristatėte tikrai labai daug nerima keliančių pavyzdžių, rodančių ko gali žmogus susilaukti išreiškęs savo nuomonę. Taigi tikimės, kad nevyriausybinio organizacijų konferencija bus surenkta paraleliai su ESBO viršūnių susitikimu, nes tokiu būdu bus galima stiprinti žmogaus teisų padėti Kazakstane. Dėkuoju visiems.